tokius projektus įgyveninti konkrečiai ir nuodugniai. Trečia, mes manome, kad reikalinga e, mažinti kaštus ir rizikas. 200 milijardų eurų tam tikslu ir numatyta per atimuosius 10 metų. Taigi, Mums ir toliau kelia susirūpinimą tai, kad energetikos sektoriuje nuo mokslinių tyrimų per infrastruktūrą, per pateikimą į tinklus nėra pakankai veiksmingai dirbama ir nėra užtikrinamas pakankamas finansavimas, planavimo užtikrintumas, skaidrumas. Už... Galvojant apie energetikos politiką ir energetikos ūkį. Visi šitie dalykai dar nėra pakankamai patrauklus, todėl reguliavimo bazės pagerinimas per IZER, per nacionalinės reguliavimo institucijas, per didžiulius e, infrastruktūros projektus mūsų manimų yra geriausia galimybė. Ir taip pat būtent numatyti be, bendrą finansavimo iš ES fondų e, galimybę. 50 arba 60 tokių projektų tiesiog nereikalauja papildomo finansavimo. Todėl tas finansavimas iš ES fondų galbūt bus reikalingas 10, galbūt 15 įgyvenimo projektų. Jeigu mums pavyks tai įgyvendinti, tai dalis priemonių, kurios yra svarbios bendrai ES energetikos politikai, galės būti finansuojamos ir iš rinkos, pavyzdžiui, kalbant apie Baltijos šalių rinkos integraciją, apie kabelio tiesimą e, iš Maltos į Siciliją. Vyriausybės siekia integruoti Majorką į Ispanijos ir Europos vidau, energetikos vidaus rinką. Ir žinoma, didžiausias iššūkis bus aprūpinti Kiprą energijos ištekliais, kadangi Kipras labiausiai nutolęs nuo ES energijos rinkos. Yra ir kitų topografinių sudėtingų ir brangių projektų, kuriems reikės bendro finansavimo O tas bendras finansavimas turės ir tam tikrą nukreipiančią funkciją. Valstybės narės turės pačios siekti suskysintųjų dujų terminalo, terminalų reik, steigimo. 10-20 procentų finansavimas iš ES turės tam tikrą mobilizuojančią, apjungiančią funkciją ir leis geriau panaudoti turimas lėšas. Connecting Europe programa buvo pristatyta vakar, tai yra finansinė priemonė, pagule 1,2 milijardai eurų yra numatyta transporto ir energetikos sričiai. Taip pat įtraukiant ES e, e, valstybių bankus, numatant kreditus, garantijas ir taip pat dalies rizikos prisėmimą. Taigi tos lėšos, kurios bus skiriamos kaip bendro finansavimo priemonė, bus papildytos ir kitomis finansinėmis priemonėmis. Aš džiaugiuosi, kad lapkričio mėnesį mes vėl galėsime susitikti ir mes jau galėsime pateikti konkrečius žingsnius ir aptarsime tas programas kartu su jūsų pasiūlymais. Taigi Dėkoju ponui komisarui Ettingeriui. Dabar galimybė užduoti klausimus. Turime laiko iki pusės dešimt. Mes turime kalbėti tik apie infrastruktūrą, tik apie informaciją šią temą. Taigi norėčiau, būčiau jums labai dėkingas, jeigu susikoncentruotumėte į konkrečius klausimus. Jau 12 narių nori pasisakyti, todėl visų prašyčiau neviršyti vienos minutės. Pone De Castillo, pirmoji. Siguiendo sus indicaciones E, dėkui, laikysiuos jūsų nurodymų, ponia pirmininkė. Taigi, gerbiamas komisarė, pirmiausia, sveikinu jūs. Jūs palėtėte keletą svarbių dalykų, iš kurių, ko gero, svarbiausias yra administracinių procedūrų lėtumas, kuris labai apsunkina tokius projektus ir neleidžia gauti tiek naudos iš šių projektų, kiek galėtume tikėtis. Puikiai tą suprantame, nes labai dažnai susidurėma su tokia situacija, per daug yra biurokratinių suvaržymų ir aš manyčiau, kad komisija turėtų sekti visą šį procesą praktiškai kasdien stebėti, kaip vyksta šis procesas. Nes priešingų atveju tikrai kai kurios šalis nepajudės į priekį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai tai yra labai svarbu. Jūs taip pat tą minėjote. Dėkoju toliau Norbert Klante. Atsiprašau, ponia Valjon. Yes, uh, you, Dėkui, ponia pirmininkė. Uh, Gerbiamas e, komisijos narys, sveikinu Jūsų šio pasiūlymu. Labai jį vertinu. Jis yra pragmatinis, paprastas ir pateiktas tokiu laiku, kai visi kalba apie krizę ir apie tai, kad Europa gali sugriūti, o Jūs pateikėte pasiūlymą dėl geresnės plėtros ir tolesnės integracijos. Tai yra labai svarbu. Keletas klausimų Pirmiausia, kaip komisija e, planuoja prisidėti arba planuoja prisidėti prie nacionalinių infrastruktūrų plėtros, nes ne visuomet e, valstybės narės turi pinigų nacionaliniam infrastruktūrom vystyti. Kitas klausimas - Europos rinka. Kaip ši jūsų siūloma nauja infrastruktūra padės Europos energetikos rinkai? Ponas Balčytis. Ačiū, e, gerbiamas komisarė. Kaip ir eilinį kartą tikrai noriu padėkoti Jums už tą indėlį, kuris čia buvo įdėtas per tuos du metus. Ir šiandieną mes jau energetikos visą sistemą Europoje suprantam labai paprastai, labai aiškiai. Ir manau, kad niekam nebekyla uh, noro ir interesų kažkaip iškreipti bendrosius principus. Aš kalbu net ir apie trečiasis šalis, dėl ko, aš manau, jūs tą puikiai žinot. Iš tikrųjų, tų 9 milijardų tikrai nepakaks ir aš e, esu įsitikinęs, kad e, projektų obligacijos taip pat bus reikalingos. Jūs paminėjote daug problemų, kurios iškyla norint mažinti kaštus ir pagreitinti procedūras. Prie visų šitų, ar jums netrodo, kad vis dėlto reikėtų kelt klausimą ir dėl viešųjų pirkimų centralizavimo? per šitą prizmę yra labai daug prarandama ir laiko, ir ko gero lėšų. Ir aš esu įstikinęs, kad yra įmanoma ES mastu centralizuoti viešųjų pirkimų sistemą, kuri leistų mums iš tikrųjų efektyvinti darbą ir energetikos rytyje. Kolega Turmes. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau pasveikinti Jūs už tai, kad į darbo tvarką įtraukėte infrastruktūros klausimus, kad norite pagreitinti planavimą. Tai yra iš tiesų labai geras, svarbus aspektas, tačiau e, reikia tą daryti nepakenkiant aplinkosaugos teisės aktam ir pakankamai anksti į konsultacijų procedūrą įtraukiant piliečius. Ir aišku, šita finansų krizė, bankų krizė yra problema e, ir problemų bus e, kalbant apie investicijas, todėl norėčiau užduoti tris klausimus. Jeigu mes tuos 9 milijardus norime panaudoti optimaliai, tai aš nežinau, nesuprantu, kodėl mes tik imame tik vieną milijardą, kad E, pagerintume Magrit situaciją. Man atrodo, kad tas svertas yra žymiai didesnis ir jeigu mes paimtume vietoj 1 milijardo 3 ar 4 milijardus, kad e, padengtume kapitalo kaštus iš, iš e, viešųjų bankų, tai manau būtų geresnė tokia situacija. Jūsų poveikio vertinime jūs rašote, Manau, kad teisingai rašote, kad 70 procentų visų investicijų e, turėtų būti skirtos e, tinklų modernizavimui. Tačiau aš stebiuosi tuo, kad kriterijai yra, yra tokie, kad didžiausios investicijos teks dujų sektoriui. Ir turint tai omenyje ir turint omenyje 80 procentų bendrą e, pro, finansavimą, e, tai tuomet 5 milijardai bus skirti Nabuko projektui, o kitiems projektams neliks. Toliau CCS. E, Anglės e, gaudimas ir, ir, ir kaupimas, jam taip pat reiktų skirti investicijų, tačiau kol kas šio, šioje srityje nieko nevyksta. Taigi, manau, kad jūs turėtumėte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 Tačiau tas pats santykis, man nelabai aiškus, 140 milijonų išmaniems tinklams, energetikos atšakoms, o iš kur ta proporcija atsirado? Ar apskritai ta proporcija 2, 2 ir 1 liks ir ateityje, ar ji bus įgyveninama? Gal šita idėja yra ir gera dėl tų pagreitintų procedūrų, tačiau aš nežinau, kam tie pagreitinti procesai bus naudingi, jeigu jie nebus taikomi gyveninant visus projektus. Organizacinių požiūrių tai nebus naudinga. Pietų. Pan komisarz, że e, przy użyciu tego E, instrumentų. South Stream pavyzdžiui, man atrodo, taip pat reikalauja finansinių e, lėšų. Reikia apskritai numatyti tą ankstinį finansavimo lygį. E, dziękuję. Pone Kolarska Babinska. Dėkuoju, ponė komisarė. Tai yra tikrai labai svarbus dokumentas. Uh, jame kalbama apie e, mūsų energijos sektoriaus europeizavimo pagreitinimą. Tačiau e, aš galvoju apie bendrą kontekstą, ne tik įtrę komiteto kontekstą ir jau norėčiau jūsų paklausti, ar tos lėšos, kurios bus skirtos šitiems svarbiem projektams, ar, ar Ar nenukentės per tuos, tas projektinės lėšas struktūrinių fondų išmokos, kurias gauna valstybės narės? Ar taip nebus taip, kad lėšos iš vienos kišenės bus perkerto, perkeltos į kitą kišenę ir, ir nuo to nukentės kiti projektai, o, o laimės tik tai struktūriniai projektai. Dėkoju toliau, ponė Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau Jūs pasveikinti ir pasveikinti su tuo dokumentu, kurį mums pristatėte. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Kokius projektus, kokius konkrečius projektus jūs numatote Juodosios jūros regionui? siekiant užtikrinti energetikos tiekimo saugumą, Juodosios jūros regionas yra ypatingai svarbus ir aš noriu kalbėti ne tik apie Nabuko, bet apie kitus e, projektus šiame regione. Ir mano kitas klausimas būtų toksai, kas administruos E, tas lėšas, kokia agentūra ir kaip atrodys ta, e, ta procedūra, kaip, pavyzdžiui, tos infrastruktūros fondo lėšos bus derinamos su struktūrinių fondų lėšam, e, lė, lėšomis. Ir mano paskutinis klausimas yra susijęs su energijos trūkumu. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, piliečiai nekentėtų nuo energetinio skurdo, kad kainos nebūtų tokios aukštos, kad žmonės ne, galėtų jas susimokėti. Dėkoju toliau kolega Karins. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau Jums padėkoti kadangi jau keletą metų kalbame apie Europos energetikos rinką, tačiau neturėjome veikiančios infrastruktūros, kuri susijėtų visų valstybių narių energetikos infrastruktūras. Matau, kad komisija siūlo tuos e, infrastruktūrai tas reikalingas lėšas skirti ne tik tai atskirų valstybių infrastruktūros plėtojimui, bet ir e, tų elektros srities atšakų tiesimui, jungčių tiesimui. Ir tai, mano manimu, yra labai svarbus žingsnis Europai. Norėčiau paklausti štai ko. Kokiu santykiu komisijos manimu bus finansuojami bendrai projektai valstybėse e, narėse, Europoje ir už Europos ribų. Ar 9,1 milijardai yra skirti tik tai projektams įgyvenams Europoje? Padimata. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, komisarė e, norėčiau savo ruoštų pabrėžti, kad man atrodo labai svarbu svarbu, kad jūs ėmėtės šitos iniciatyvos dėl e, energetikos infrastruktūros prioritetų. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbi iniciatyva siekiant sujungti e, energetikos politikos ir klimato politikos tikslus. Ir manau, kad e, ši iniciatyva taip pat prisidės prie krizės nugalėjimo ir padės e, pagyvinti ekonomiką, ekonomikos augimą. Ir ši iniciatyva taip pat atsispindi hartijoje, kuri buvo pasiūlyta praėjusią trečiadienį. E, tai yra Europos komisijos hartija dėl krizės nugalėjimo eurozonoje. Taigi, manau, kad reikia e, užtikrinti sąlygas, kurios padėtų. E, sugražinti ekonomikos augimą. Esminis klausimas yra finansavimo klausimas. Dauguma kolegų jau uždavė šį klausimą. Jūs minėjote, kad kaštai ir rizika e, turėtų būti reguliuojami pagal europinės taisyklės, kad būtų e, tiksliai reguliuojama. Ir Kaip jūs galėtumėte paaiškinti tokią situaciją, kad dabar dažnai finansavimas yra užtikrinamas ne per viešojo sektoriaus lėšas, dėl to, kad yra karpamos lėšos, bet per privačiojo sektoriaus lėšas ir valstybėse narėse yra daug problemų. Į tai nuolat atkreipiamas dėmesys, nuolat kartojama, kad tikroji ekonomika neturi pakankamai lėšų, negali suteikti pakankamai kreditų. Tai dabar yra diskutuojama apie tai, kad reiktų palaikyti bankus paremti bankus, mes e, reikalaujame kažkokių iniciatyvų šioje srityje. Taigi, ar jūs manote, kad Europos komisija imsis kažkokios iniciatyvos, nustatys kažkokius prioritetus ar kažkokias sąlygas, kurios e, padėtų pagelbėti Europos bankams, kad tie bankai savo raštų galėtų finansuoti konkrečius europinius projektus, projektus, apie kuriuos mes ir šiandien diskutuojame. Ir kitas e, klausimas yra svarstoma, ar atsinaujinančio energijos šaltinių srityje nereiktų inicijuoti stambių europinių projektų. Jūs žinote, kad e, Graikijoje e, yra planuojamas didžiulis saulės energijos projektas iš, ir po to ta saulės energija būtų eksportuojama į Vokietiją ar kitas šalis. Ar yra galimybė paremti tokius projektus? Dėkuoju kolega Bensin. Tak, herr Forman. E, Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, norėčiau Jums pasakyti, kad labai gerai, kad mūsų žodžiai siejasi su darbais. Tie projektai turėtų būti visuotinio intereso, gyvybingi ir naudingi visuomeniai, taip pat nekenkiantis aplinkai ir finansiškai apsimokantis. E, anglai, ispanai, italai. Daugelis valstybių yra suinteresuotos šiais projektais. Kalbame apie vieningą energetikos rinką, bet jos neturime, nes energijos įmonės nesuinteresuotos tokia rinka. Jeigu pasižiūrėsime į Baltijos valstybės arba į Rytų Europos valstybės, Negali jos išlikti nuolat šimtų procentų priklausomos nuo Gazpromo. Reikia, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kofinansavimo. Ir džiaugiuosi, kad ES planuoja skirti iki 80 procentų finansavimą energetiniams projektams siekiant užtikrinti apsirūpinimo energetiką saugumą pažiūrėkime į Suomiją, į Baltijos šalis 10 kub, milijonų ir, ir į dujų tiekimą, manau, kad reikia nepamiršti Baltijos valstybių ir Šiaurės valstybių tose projektuose. Kolega Susa Wagner. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, kas jau buvo minėta, tai yra leidimų gavimo procedūra valstybėse narėse. Maničiau, kad komisijos dokumentas pilnas gerų ketinimų, bet ar iš tiesų tie ketinimai pasibaigs darbais, ar tose valstybėse narėse e, tie geri ketinimai bus įgyvendinti, ypač turiu galvoje labai centralizuotas e, sistemas kita problema, kuri nebuvo paliesta, tai yra piliečių opozicija šiem projektam, nes komisijos geri ketinimai gali sužlugti dėl to pasipriešinimo, žmonių pasipriešinimo e, tiems e, plataus masto projektams. Ir norėčiau pasakyti, kad man labai gaila, kad Iberijos pusėsalis nepateko jūsų minėtą dokumentą, nes tikiuosi, kad Iberija turi susigražinti savo svarbu vaidmenį. Dėkoju, dėkoju gerbiamas komisijos nary, už tad, kad atvykot šį rytą pas mus. E, kolegos jau paklausė, to, ko norėjau paklausti. Taigi aš koncentruosios į tarp valstybinius tinklus, tai yra tinklus su kaimininėmis valstybėmis. Kokie, kas čia bus atsakingas už e, tokių tarp valstybinių susitarimų įgyvendinimą, sudarimą ir įgyvendinimą? Kas atsakys už šiuos dalykus? Dėkui. Danke, danke. Frau Kavaljo. Dėkui, ponė Kavaljo. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, poną komisijos narį už infrastruktūros įtraukimą į darbo tvarkę, už šiaurės pietų koridoriaus prioritetą. Šis koridorius labai svarbus ne tik pietiniams valstybėms, bet ir visai Europai. Mes taip pat norėtume atkreipti dėmesį į Berijos pusiausvirą. Jūs minėjote suskistintų dujų terminalus. E, yra Iberijos pusėsalyje keletas tokių terminalų, kurie jau yra ir kurie galėtų prisidėti prie Europos apsirūpinimo energetika saugumu ir prie energijos išteklių diversifikavimo. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra saugojimo pajėgumų e, didesnis e, kūrimas. Kolega Winkler. Ačiū pirmininkė komisarė. Dėkoju už pragmatinius pasiūlymus, planavimo ir leidimų procedūrų pagreitinimas man ypač patinka, tačiau jūs puikiai žinote, kad Vokietijai vienijantis buvo sukauptas labai geras patyrimas, e, kai buvo tiesiog pagreitintai jungiama infrastruktūra, kad e, skirtingos sistemos būtų suvienodintos, kad e, gautų finansavimą. Ir tai galėtų būti vienas iš gerų pavyzdžių, kalbant apie jūsų projektą Connecting Europe. Dabar norėčiau suteikti progą komisarui atsakyti į klausimus kuo sparčiau. Valstybėse narėse yra visiškai skirtingos prielaidos, konstitucinės prielaidos, taip pat e, turto teisė, taip pat e, teismų sistema yra kitokia. Ir aš, pavyzdžiui, nemanau, kad, pavyzdžiui, Maltoje e, teismų ypatingų institucijų skaičius yra toks pat kaip Prancūzijoje. Tačiau kai kuriuose nacionalinėse konstitucijose yra labai aiškios nuostatos, kurios įpareigoja savininkus atitinkamai elgtis su savo turtu ir taip pat yra numatytos tam tikros nuostatos dėl e, įvairiausių projektų gyvenimo. Todėl mes numatome trejų metų laikotarpį, atsižvelgdami į tai, kad nacionalinės nuostatos yra labai skirtingos ir teismai skirtingai veikia. Tačiau mes negalime numatyti valstybėms narėms, kaip jos turės įgyvendyti tą trijų metų reikalavimą. Taigi valstybės narės kai kuriuose vietose turės išplėsti personalą, gal tam tikros institucijos ir galbūt sustiprinti tam tikrų teismų, tam tikrų kolegijų veiklą. Galvodami apie šitą pagreitinimą, mes turėjome omenyje pirmiausia tuos infrastruktūros projektus, kurie yra įgyvendinę ES mastu, kadangi įgyvendant juos ir stengiantis įgyvendinti šį mūsų manimų pavyzdinį modelį, turėtume užsitikrinti, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti ir savo nacionalinius tinklus, kurdamos skirstomuosius tinklus regionuose arba savo valstybių metu. Ir tie, žinoma, e, procedūros procedūrų pagreitinimai labai svarbus ir nacionaliniu lygmeniu. Kolega Turmas, aš e, esu pasirengęs galvoti apie, e, kaip paskirsi tos 9,12 milijardo. Tačiau daug kas kritikuoja tą paskirstimą, bet mes su partneriais esame nusiteikę diskutuoti ir jeigu tas mūsų siūlomas projektas pasiteisins, tai mes galėsime numatyti kasmet atitinkamą perskirstimą, galėtume padidinti tam tikros priemonės finansavimą ir galbūt galėtume sumažinti tą e, kofinansavimo iš valstybės narės dalį. Nabuko. Namuk, nabukas nebus finansuojamas iš šių lėšų ir tų projektų kontekste. Tai yra lėšos, kurios yra numatytos iš kitų šaltinių. Nabuko ir pietų koridoriaus atžvilgių bus priimtas sprendimas per artimiausius 2-3 mėnesius. Dėl CCS. Kitais metais mes pateiksime tarpinę apžvalgą num, pradžioje numatėme tik tai nuo 2 iki 2,5 milijardų, tik tai pradiniai, e, pradiniam etapui, būtent tam toms CCS trasoms. Taip pat mes numanom, numatome šešiems, septyniems projektams papildomą vieną milijardą, kurie bus išmokami ne per bankus, bet iš ES institucijų. Tačiau įgyvendant tik tai tuos pavyzdinius demonstracinius projektus, ypač tais atvejais, jeigu jie įgyveninime pasiekia pažangos. 140 milijonų elektrai ir tinkama dalis dujoms. Tai tas paskirstimas nėra toksai galutinis ir tvirtas. Gali būti, kad dujoms, dujų terminalams išleisime daugiau negu trečdalį, tai daugiau negu 3 milijardus. Viskas priklauso nuo prioritetų sąrašo, kuris bus sudaromas ir taip pat nuo to, ar tuos projektus bus linkę finansuoti bankai ir ar jiems reikės mūsų bendro finansavimo dalis. Jeigu mes galvotume apie Rotterdamo, Amsterdamo, Dortmundo krypties projekto, pavyzdžiui, Niderlandus jungiant su Vokietija. Tai nepriklausomai ar elektros tinklai, ar dujos tinklai, jų tiesimų nereikės jokio europinio finansavimo kadangi tarp šitų didžiulių metropolijų yra pakankamai daug finansiškai pajėgių vartotojų ir jie gali finansuoti šiuos projektus. Tačiau yra tokių projektų, kuriems reikės nuo 10 iki 80 procentų ES finansavimo procentas yra nenumatytas dabar, viskas priklausys nuo to, kiek galės mokėti vartotojai, kiek bus finansuotojų ir žinoma, labai svarbu, kad kainos nekiltų staigiai į viršų. Mūsų biudžeto pasiūlyme mes turime ir alternatyvių pasiūlymų Galbūt iš tų 40 milijardų galėtume 10 milijardų skirti e, energijai. Galbūt e, žemės ūkio politikos e, atstovas gali pasakyti, kad jiems trūksta tam tikros sumos ir gali stengtis ją perkelti į savo biudžetą. Viskas priklauso, koks bus ES biudžetas. 1,0, 1,5 skaičiuojant nuo BVP. Kitas dalykas, nežinia, ar Europos BVP kitais metais bus didesnis, toks pat ar mažesnis. Ir todėl mes šiame pasiūlyme numatėme prioritetus ir manome, kad energetikai būtų galima išleisti 10 milijardų, kadangi energetika labai svarbi e, aplinkosakai vartotojams. Taigi energijos infrastruktūra, transporto infrastruktūra geležinkeliai, pavyzdžiui, ir sausumos keliai yra daug toliau labiau pasistumėję negu energetikos infrastruktūra. Todėl reikia pasispausti. Kokie projektai kokiose valstybėse narėse? Kol kas mes dar neapsisprendėme. Pavyzdžiui, didžiuose regionuose, Ispanijoje, Portugalija, Prancūzija, Ispanija, Marokas, tai yra tos kryptis, kuriuose reikia stiprinti e, infrastruktūrą, tačiau kita vertus valstybės turi įsitraukti į šitą darbą. Jeigu aš pateikčiau galutinį sąrašą, tai valstybės narės ir ko gero kai kurie parlamentarai pažiūrėtų, kiek lėšų skiriama kiekvienai konkrečiai valstybei. Ir galbūt tų finans, to finans, finansavimo graža būtų e, mažesnė negu būtų investuojama į tuos projektus. Todėl pateiksiu pavyzdį iš Vokietijos. Mano žiniomis Vokietija tikrai energetikos srityje infrastruktūrai išleis daugiau negu gaus iš investicijų, kadangi reikės per rinką finansuoti e, energetikos ir dujų kainas. Kita vertus, Baltijos valstybės - Malta, Graikija. Mes negalėsime įtraukti į projektus be mūsų bendro finansavimo dalies kadangi energetikos įmonės ir finansų įmonės iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, kurios dirba energijos rinkojos, kadangi tos įmonės turės būti įtrauktos į šitos projektus, tai ir yra energetikos rinkos integravimas, kuriam reikia ir solidarumo, ir apdairumo. Ir paskutinis klausimas šiandien, į kurį atsakysiu, į kitus atsakysiu vėliau. Lėšos skiria, ar lėšos bus skiriamos tik tai ES valstybių infrastruktūros plėtrai, ar taip pat ir kitoms valstybėms, jose įgyvenims projektams. Žinoma, mes negalime apsiriboti apskritai. Jeigu, pavyzdžiui, kalbama apie atsinaunančius energetikos šaltinius Graikijoje, Ir jeigu darbo grupė siūlo, kad ten atsinaujinančios infra, e, e, e, energetikos infrastruktūros stiprinimas yra būtinas dalykas ir jeigu ten reikia investuoti, tai mes turime greičiau tiesti tinklus į Bulgariją, į Vakarų Balkanus, į Vokietiją, Sloveniją ir taip toliau. Todėl ko gero reikėtų tam didžiuliam planui Graikijoje pagalvoti taip pat ir apie infrastruktūros tiesimą per vakarų Balkanus, nors e, Serbijoje, Montenegr, e, Jotkalnyjoje yra tie tinklai, kuriuos reikės tiesi iš naujo arba stiprinti. Tačiau tos valstybės artimiausiais metais galbūt taps ES narės ir todėl tos infrastruktūros stiprinimas kol kas ne ES valstybėse gali pareikalauti to avansinio finansavimo. Kalbant apie energijos partnerystę pietų, pietuose ir viduržėmio jūros regione, galbūt iš Tuniso reikės, iš Alžyro reikės nutiesti kabelius jūros dugnu. Ir tai yra labai svarbus dalykas ir tai reiškia, kad gali tekti finansuoti iš anksto. Taigi artimiausiais mėnesiais aš esu pasirengęs Jums pateikti papildomos informacijos. Visų vardų norėčiau padėkoti komisarui labai nuoširdžiai už atsakymus, už tą pradinę informaciją po sprendimo prieimimo. Taigi, o mes tęsime savo darbą. Kitas darbuotojas klausimas. Europos tinklų informacijos apsaugos agentūra ENISA. Šiuo klausimu jau diskutavome daug kartų, yra pateikta daug pakeitimų, kolega Čičester netvyko, nes darbo tvarkės nekeičiame, nes turime laiku pateikti šitą klausimą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra pateikta atskirų klausimų, kurie yra apibendrinti. 250 pakeitimų yra pateikta. Lapkričio 10 teks balsuoti. Norėčiau paklausti šešėlinių pranešėjų. Ar kolega Eller imsis dalies Čičester veiklos naštos? netriksmaukite, neplepėkite salėje. Išeikite ir koridoriuose kalbėkite ramiai. Tiesiog negražu tų kolegų atžvilgių, kurie nori čia dirbti ir diskutuoti. Eller. Um, colleagues, I'm... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, aš nesu pasirengęs užimti pranešėjo pozicijos, bet kadangi ponas Čisteteris negalėjo šiandien atvykti, aš šiek tiek pakalbėsiu šiu, apie šios pakeitimus iš EPP pozicijos. Praktiškai mes visi suprantame, kad parlamentas nori sustiprinti kibernetinio saugumo svarbą, Enisos vaidmenį. Ir aišku, kad Enisos paskutinis veikimo laikotarpis buvo tam tikras kompromisas tarp didžiųjų valstybių narių, kurios skeptiškai žiūrėjo į Enisos mandatą. Bet manyčiau, kad realiai Enisa įrodė, kad jos mandatą iš tiesų verta pratesti, nes situacija yra daug drastiškesnė, negu kad iš pradžių rodėsi. Ir matome, kiek daug yra pakeitimų, o kalbant apie pačius pakeitimus, tai juos galima padalinti į tris skirtingas grupės. Pirmiausia, tai yra pakeitimai, kurie skirti pačios Enisos mandatui. Parlamentas, lygi, parlamentas lyginant su to, ką pateikė komisija, nori išplėsti Enisa mandatą, nes Tai dėl to apsispręs valstybės narės, ko jos nori iš Enisos, bet mes norime, kad Enisa turėtų daugiau operatyvumo galimybių ir galėtų plėsti savo veiklą keletų krypčių. Pirmiausia, tai ne, ne tik siejasi su tuo, kaip Enisa yra susijusi su komisija, bet mes norėtume, kad konsultavimasi su Enisa būtų privalomas komisijai, o ne tik tada, kai komisija to panorės. Kiti aspektai yra horizontalūs, tai yra, kad Denisa stipriau bendradarbiautų su kitomis ES institucijomis ir kad Denisa dalyvautų rengiant programas susijusias su informacinių technologijų sauga praktiškai e, iš pradžių Enisa nebuvo įtraukta į informacijų technologijų saugumo mm, valdybą, kas yra visiškai nelogiška. Taigi mes norime išplėsti Enisos veiklos apimti operatyvumą ir veiklos rytis. Ir komitete manau, kad mes pritarsime tam, kad komisijos pasiūlymą reikia dar išplėsti. Kitas klausimas yra mandato trukmė. Reikia siekti, kad tas mandatas, ta agentūra taptų nuolatinė Paprastai m, mm, tokios agentūros turi tam tikrą ribotą veikimo mandatą ir po to sprendžiama, ar jį pratesti ar ne. Mes manytume, kad kibernetinis saugumas yra nuolatinis kibernetinį saugumą svarbu nuolat užtikrinti ir mes manome, kad arba Enisai turime suteikti neribotą laiko prasme mandatą ir jį kas penkeri metai peržiūrėti, arba galima tą mandatą priboti tam tikrų laikotarpių ir tada jau spręsti, kaip elgtis toliau, bet aš sakau atvirai, kad EPP dauguma mano, kad šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su Eniso struktūrinė ir organizacinė ateitimi. Ir aišku, kad kibernetinis saugumas yra nuolat kintantis dalykas. Prieš penkerius metus nei pusės e, problemų nebuvo tiek, kiek yra dabar. Ir aišku, kad Denisa bus susijusi su kibernetinio saugumo užtikrinimu Europoje bus ir kitų tam skirtų struktūrų. Yra NATO struktūros, kuriuose dalyvauja valstybės narės su savo nacionalinėmis struktūromis ir gali taip atsitikti, kad per penkerius metus, pavyzdžiui, dar atsiras naujų struktūrų. Reikia žiūrėti, kas vyksta JAV. Ir mes Europoje, lyginant su JAV, tai tik žengėme pirmuosius žingsnius. Tai arba mums reikia sugebėti numatyti, ko mums prireiks gan tolimoje ateityje ir tada galima kalbėti apie neribotą laiko tarpų Enisa mandatą, kuris būtų peržiūrimas kas penkeri metai, arba galima sakyti, kad su kibernetiniu saugumu užsiims Enisa, bet jos mandatas bus ribotas. Kitas aspektas yra būstinės aspektas, buveinės aspektas. Labai nusivylėme diskusijomis su Graikijos vyriausybė. Buvo pasiekta kompromiso tarp valstybių narių, komisija bandė dėrėti su Graikija. Ne tiek dėl pačios vietos, bet dėl Enisa veikimo ir kol nepavyksta pasiekti susitarimo, Enisa galbūt kurį laiką toliau būtų Kretoje, kur būtų administracinis, administraciniai ir e, nuolatiniai darbuotojai, o Atenuose būtų tie jau mobilus, judrus darbuotojai, kurie nuolat vyksta į valstybės narės nes Enisa ir jos darbuotojų darbas tai nėra sėdėjimas prie kompiuterių, tai yra tam tikra platforma, tai yra tam tikras protų mm, sutelkimas ir įvairi veikla. Taigi kompromisas būtų toksai, kad Atenuose būtų stipri operatyvinė, mm, operatyvinė grupė e, ryšių palaikymo pareigūnas būtų Briuselėje. Ir mes niekad nesakėme, kad nesame linkę ieškoti kompromiso ir kad tik tai Kretoje galėtų ta agentūra būti. O kalbant apie tai, kokia situacija yra JAV, aš tik grįžau iš JAV ir kalbant apie dėrybą su jais, jie galvoja, kad Enisa nėra pakankamai veik, veikli, e, žmonėm per daug sudėtinga yra keliauti. Ir čia nesimboliniai dalykai, čia yra praktiniai, operatyviniai dalykai, mums reikia laikytis praktinio požiūrio. Graikai nelabai linkia leistis į susitarimus, o mums reikia ieškoti sprendimo. Dėkoju. 10 val. turėsime balsuoti, keturi žmonės nori pasisakyti, pirmoji kolegė Valjan. Dėkui, ponė pirmininkė. Yra kompromisiniai pakeitimai, keletas žodžių apie juos dėl mandato trukmės. Aš pritarčiau dviem galimybėm, bet manyčiau, kad jei mes nuspręsime, kad mandatas nebus apribotas laiko tarpu, laikotarpiu ir bus nuolat peržiūriamas, tai tada komisija turėtų uh, E, turėti e, didelių e, galių peržiūrint tą mandatą. Kokius uždavinius turėtų vykdyti Enisa? Manau, kad kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga turėtų patekti į jos veiklos sritį ir nemanau, kad agentūra turėtų užsimti operatyvinę veiklą. Bet tas, ta takoskira tarp operatyvinės ir neoperatyvinės veiklos yra labai neaiški. Ir Manyčiau, kad neverta galvoti, neverta tikėtis, kad Enisa padės valstybėm narėm ar komisijai apsaugoti, užsimti tink, tinklų apsauga, infrastruktūros apsauga, nes tai reiškia darbas visą parą ir galėjimas siūsti ekspertus bet kada ten, kur reikia. Dabar nemanau, kad parlamentas turėtų spręsti, kur agentūros būstinė turėtų būti. Ko gero, taryba turėtų užsimti tuo klausimu. Dabar dėl tas kompromisas, dėl biuro tėnose ir ryšių palaikymo pareigūno Briuselėje, man atrodo, yra visai logiškas, bet turint galvoje krizę ir dabartinę situaciją Graikijoje, kažin kaip mums čia pavyks susitarti su Graikijos vyriausybė ir ar mes galime tikėtis, kad tai, ką Graikijos vyriausybė prižadės, iš tiesų m, mm, jinai sugebės įgyvendinti. Ko gero taryba čia turėtų irgi įsikišti. Dėkoju toliau, ponė Cikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. visų pirma norėčiau pasakyti, kad mums reikia stiprios Enisos, stiprios agentūros, nes informacinių technologinių saugumo, tinklo saugumo klausimas ateityje bus vis svarbesnis, todėl mes turime rasti tą ilgalaikį požiūrį. Todėl manau, kad mes turėtume suteikti mandatą neribotam laikam, laikui, ir kas penkerius metus turėtume tikrinti Enisos darbą, kad galėtume e, reaguoti į realią situaciją, pasikeitusią situaciją. Toliau dėl mandato pabaigos. <clears throat> Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad Enisa galėtų veikti ir operatyviai atvykti konkrečią veiklą valstybėse narėse, paremti valstybės narės tinklo ir informacinių technologijų saugumo srityje. Aš norėčiau aiškiai pabrėžti, kad e, jos agentūros uždavinys nėra koordinuoti veiksmų valstybėse narėse ar jų pakeisti. Enisa neturėtų pakeisti nacionalinių e, tinklų saugumo agentūrų, tačiau yra labai svarbu, kad Enisa e, turi prisidėti prie e, teisėkuros. E, šioje srityje e, Europos Sąjungoje ir tik tai tokiu būdu mums pavyktų pasiekti geresnio tarptautinio bendradarbiavimo. Enisa galėtų rinkti informaciją, kurią gauna iš valstybių narių e, ir remiama universitetų, viešųjų įstaigų, kitų organizacijų galėtų ieškoti tam tikrų sprendimų, kaip būtų galima ateityje išspręsti e, informacinių technologijų saugumo klausimus. Man atrodo, kad yra labai svarbu pabrėžti, kad Enisa turėtų turėti galimybę veikti visos Europos lygmenių. Mums reikia šitos agentūros ES institucijoms. Mums reikia turėti kažkokią, kažkokią kontaktinę vietą. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad didžioji biudžeto dalis e, turėtų būti skirta tinklo saugumui. Mažiau lėšų reiktų skirti administracijai. Ir aš pateikiau tam tikrus pakeitimus. Norėčiau dar pakalbėti apie būstinę. Kol kas agentūros būstinė yra Heraklijonė, Graikijoje. Tačiau galbūt mes turėtume pagalvoti apie kriterijus, pagal kuriuos yra skiriama būstinės vieta, buveinė, o ne apie pačią buveinę. Šioje vietoje aš nenorėčiau dabar kalbėti apie agentūros perkelimą. Aš būčiau už tai, kad būstinė liktų Graikijoje, kaip buvo nuspręsta taryboje, e, pritariant Graikijos vyriausybei, ponia Podimata mums surenk susitikimą tarp šešėlių ir še, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų su Graikijos atstovais, kad mes galėtume pasigilinti į klausimą, kok, kokios yra galimybės, e, ką galėtų pasiūlyti Graikija, kad mes galėtume išspręsti šitą būstinės klausimą. Kiek žinau, yra jau įsteigta darbo grupė, kuri vertina e, įvairių ES agentūrų veiksmų efektyvumą dabar mes tarsi atveriame Pandoros skrynę, sakydami, kodėl šita agentūra yra būtent šitoje valstybėje narėje, ar, ar tai yra tikslinga ar ne. Man atrodo, yra labai svarbu, kad Enisos būstinė išliktų, tik tai mes turėtume galvoti, kaip reiktų pagerinti jos veiklos efektyvumą. Dėkuoju toliau ponas Cukalas. Ačiū pirmininkė. Aš pažadėjau pateikti labai išsamų techninį šitų klausimų aprašymą. Pone Eller ir pone Tikau labai tiksliai suformulavo klausimus susijusius su Enisa. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kokio pobūdžio Enisa turėtų būti, koks jos veiklos tikslas ir uždavinys. Mano manimu, ji turėtų būti labai matoma tarptautiniu mastu, taip pat bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, kurios domisi čia interneto saugumo klausimais. Taigi ji turi prisidėti prie internetinio saugumo stiprinimo Europoje. Dabar dėl mandato klausimo. Ponios Tikau pasiūlymas, mano manimu, yra tinkamas, reikėtų suteikti įgaliojimus tai agentūrai veikti ir numatyti atitinkamą peržiūrą kas penkeri metai, kad būtų galima daryti atitinkamus pakeitimus. Buvo kalbama ir apie būstinę, apie jos vietą niekad, mano manimu, nebuvo iškilęs klausimas abejoti dėl būstinės. Mes neturime nei mandato, nei turime kokiu nors kompetencijų spręsti šiuos klausimus. Ir šitos būtinės vieta yra susijusi tiesiogiai su agentūros veikla. Auditas pateikė savo nuomonę nurodė problemas, tai jo nuomonė yra pati mažiausia agentūra ES, kurie dirbs nedaugiau kaip 60 darbuotojų. Problema ne ta, kad ta agentūra yra labai nutolusi, nutolusiam regione, bet tai, kad ją reikia stiprinti, plėsti. Dėl Enisa vaidmens vykstančios diskusijos valstybėse narėse. Reikėtų prisiminti, kad kalbame apie ES ateitį apskritai. Enisa gali turėti tokį vaidmenį Europoje, kuris bus lemtingas kitos Europos kontekste, ateities Europos kontekste. Todėl aš nemanau, kad parlamentas pateikinėtų uh, pranešimus savo iniciatyvą įvairiomis temomis, bet tiesiog imtųsi tų problemų, kurios yra iškilusios šiuo metu Europai. Kolaska Bobinska. Aš žinau, kad laikas balsuoti, tačiau vis dėlto trumpai norėčiau pakalbėti labai trumpai apie Enisa esmę. Vakar buvau susitikusi su NATO atstovais. NATO Labai svarbu užtikrinti internetinį saugumą. Šis procesas yra pažengęs ir dėl to nesuprantu, kodėl mes nebendradarbiaujame, kodėl siekiame išrasti dviratį iš naujo, kodėl nesimokome iš savo padarytų klaidų. NATO jau daug nuveikė šioje srityje, kodėl nebendradarbiauti? Dėkoju, e, baigiame šį diskusijos e, klausimą. Diskusiją šią temą 10 lapkričio balsuosime. Manau, kad dabar galime pradėti balsuoti. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Dar norėjau paklausti, ar rugsėjo 8 dienos protokolą galime tvirtinti. Matau, kad prieštaravimų nėra. Taigi tą klausimą taip pat įvykdėme. Taigi periname prie balsavimo. Yra e, du pranešimai, du darbo tvarkės klausimai, kurie balsuos, ar aparatūra veikia. Aparatūra veikia. Pirmasis klausimas yra Europos kaiminystės politikos peržiūra. E, pranešėjas yra kolega Marčinkievič. Jūs gavę, esate gavę visus dokumentus. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas, penktasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Dešimtas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Devynioliktas. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Ar galėčiau dar paprašyti pakelti rankas tų, kas už? Prieš, susilaiko priimta. 26 kas už, prieš, susilaiko priimta, 27 kas už, prieš susilaiko priimta, ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 31 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Turime patikrinti. Tikriname 31 pakeitimą, to išsiaiškinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 37 už 19 prieš. Tai reiškia 18 prieš. Taigi atmesta. 36 kas už prieš susilaiko atmesta. Penktas kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 46 kas už prieš susilaiko priimta 47 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 48 kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 53 kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šešisdešimtas kas už, prieš, susilaiko priimta. Galutinis balsavimas, e, elektroniniu būdu balsuojame, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. pranešimas primtas, sveikinu kolegą. Toliau kitas punktas - rezoliucija dėl tinklo neutralumo. Taip pat yra pateiktas balsavimo sąrašas, tikiuosi, kad pavyko pasiekti mm, tam tikros pažangos. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, ne, atsiprašau, dėl antrojo pakeitimo ir imko pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko priimta, pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 45 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 46 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko priimta. 47 kas už, prieš, susilaiko priimta. 5 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 56 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 57 kas už, prieš susilaiko priimta. 61 kas už, prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Imko dėl ketvirtosios dalies kas už, prieš susilaiko taip pat priimta. Ir galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Kažką pamiršau? 46 habe ich vergessen? Naja. 46 balsavome dėl 46. Balsuojame dėl viso pranešimo, pradedame balsuoti. And ja, langsam. Close. Baigiame balsuoti. Ir priimta beveik vienbalsiai. Vienbalsiai, tai yra sveikinu pranešėją. Viskas turi savo pasiekmių, reikia dėkoti kiekvienam pranešėjui. Ypač norėčiau padėkoti uh, šešėliniam pranešėjam, nes čia buvo labai sunku pasiekti susitarimo dėl šitos rezoliucijos. Toliau tarybos direktyvos pakeičiančios bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą dalinis keitimas. Norėčiau suteikti žodį kolegai Kovač, jis kalbės pirmasis ir vienintelis. Kur yra kolega Kovač? Norėčiau visų kitų paprašyti, jeigu jūs turite aptarti kažkokius svarbius dalykus, tai prašau darykite tą už salės. Tai yra ne tik informacija e, parlamento nariams, bet taip pat kreipiuosi į visus svečius, parlamento narių padėjėjus, savo reikalus aptarinėkite už salės durų. Pone Kovač, jūsų eilė. Taip, panašu, ten, kur Az energiatermékek és a villamos energia... Ačiū pirmininkė. 2003 metų direktyva ir jos ją pakeičianti direktyva siekia, kad energijos mokesčių struktūra būtų keičiama ir kad būtų skatinamas perinimas prie mažiau CO2 gaminančios e, energijos gamybos būdo. Labai svarbu, kad vienodai būtų traktuojami įvairūs energijos šaltiniai ir kad būtų numatytos e, pagrindinės sąlygos apmokestinti tas gamybos rytis, kuriuose yra pagaminama labai daug CO2. Yra numatyta tas minimalus mokestis 20 eurų už CO2 toną, o kitas apmokesnimas būtų jau e, vartotojams skirtas mokestis ir tas mokestis apskaičiuojamas e, priklausomai nuo to, kokio pobūdžio energija yra naudojama. Aš pritariu pasiūlymui, kad šita direktyva būtų keičiama iš esmės ir kad ši naujoji direktyva būtų suderinta su naujaisiais ES tikslais klimato kaitos srityje ir taip pat atsižvelgiant į naują ES energetikos strategiją. Anksčiau valstybės narės patys pačios nusidėvo, kokia dalis teks kuriam energijos šaltinių bendrame energijos šaltinių kontekste. Dabar labai svarbu išsiaiškinti, kokie yra teisiniai pagrindai bendrame e, kontekste taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama ir į subsidiarumo principą. Šitas pasiūlymas yra ES ir valstybių narių kompetencijos dalykas, tai yra taip vadinama bendroji atsakomybė tačiau šitos numatomos priemonės turėtų būti naudingos, o ne žalingos piliečiams. Labai svarbu tiksliai, konkrečiai pagrysti, kodėl ta naujoji direktyva apskritai yra reikalinga, kad piliečiai suprastų, kam reikalinga bendra veikla ES mastu šioje srityje ekonominiai, nes socialinės, ekonominės pasiekmes yra labai svarbios keičiant šią direktyvą. Šiomis priemonėmis, kurios yra siūlomos direktyva, turėtų būti taip pat pasidomėta, kokios, koks poveikis gali atsirasti valstybėse narėse. Bet to reikėtų galvoti apie lankstesnius variantus, taip pat reikėtų galvoti apie lankstų perinamąjį laikotarpį. Pramonės politika šiame pasiūlyme, kurį pateikė komisija, taip pat nėra pa pakankamai įvertinami. Mišrus energetikos šaltiniai yra siūlomi ir siūlomas yra atitinkamas mokeš, apmokestinimo lygis. Tačiau vis dėlto reikėtų įvertinti atskirų pramonės šakų galimybės, kad nebūtų pažeistas konkurencingumas. Priimant šią direktyvą, netoleruotina būtų uh, kad jeigu būtų mažinamos darbo vietos, Be to, reikia prisiminti, kad 2003 metais buvo priimtas sprendimas dėl minimalaus apmokestinimo ir šitos nuostatos turėtų būti peržiūriamos atsižvelgiant į infliaciją. Taip pat reikėtų atsižvelgti į atitinkų, atitikmenų E, e, žaliavų naudojimų energijos gamybai poveikį aplinkai. Tačiau jeigu būtų automatiškai pakeičiamas šitas apmokestinimo lygis, tiesiog galėtų uh, versti didinti kainas, taip pat kainas vartotojams priklausomai nuo to, kokia uh, žaliava yra uh, naudojimą gaminti energiją, pavyzdžiui, anglis, nafta arba taip toliau. Taigi reikia vengti e, didėjančių kainų vartotojams. Taip pat didėjantis mokestis galėtų apskritai būti pražudingas galutiniam vartotojui. Reikėtų priminti, kad ir taip kainos per pasarosius metus nuolat kilo. taip pat ir žemės ūkio srityje, gyvulininkysės srityje ir kitose srityse tas kainų padidėjimas, ko gero, turėtų atitinkamą neigiamą poveikį. Taigi valstybės narės turėtų pačios turėti galimybę numatyti tam tikrus svertus, nustatant mokesčius priklausomai nuo energijos šaltinio. Be to reikia prisiminti, kad infrastruktūroje reikės labai daug investicijų, ypač apmokestinant benziną, reikėtų galvoti, kokio lygio apmokestinimas bus numatytas dizeliniam kūrui. Ko gero, mokesčiai turi būti daug didesni negu benzino mokesčiai. Aš norėčiau padėkoti šio komiteto sekretoriatui už pagalbą, taip pat kolegoms už jų pasiūlymus ir pakeitimus rengiant šią nuomonę. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ir ponia Astrid Liulink pritarė mano siūlymams. Jeigu norėtume, tai aš galiu pristatyti ir kolegos, kolegės Liulink nuomonę. Kolega Glantė, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti vieną pastabą dėl šitos direktyvos. Pasakysiu tą pastabą Ulfskok, kolegos Ulfskok vardu, ji negalėjo atvykti iš, iš šiandien į posėdį. Ji sveikina šią direktyvą ir jau seniai reikalavo pakeisti ją. Man, ji mano, kad reikia ambicingai keisti direktyvą kuri buvo primta 2003 metais. Ši direktyva turi būti priderinta prie ambicingų e, ekologinių tikslų, ji turėtų skatinti e, investicijas į energijos taupimą ir efektyvų energijos vartojimą, taip pat turėtų būti suderinta su priekybos apvertiniais taršos leidimais sistema. Ir e, ši, ši pakeista direktyva žengia teisinga linksme, nes atspindi šitos aspektus, esminiai principai yra aiškus ir logiški e, kūro neutralumo klausimas yra ginčytinas. Pone Ulfskok mano, kad e, reikia neutraliai apmokestinti įvairias kūro rušis priklausomai nuo jų energetinės vertės ir CO2 vertės. Pone pirmininkė, turite kažkokių problemų. Man kyla skirtumas, kur yra tas aš, o kur yra ponia Ulfskok. Kalbėtas tikiuosi, kad bent vertėjai tai suprato. Taigi, ji mano, kad reikia sugerinti, suderinti šias nuostatas su priekybos virtiniais taršos leidimai sistema. Taip pat ši direktyva turėtų prisidėti prie tvarios visuomenės ir e, kovos su klimato kaita bei žalių vietų kūrimo ir taip pat turėtų padėti pasiekti taup, energijos taupimo ir energetikos efektyvumo tikslų. Ir turėtų. E, apmokestinamo nuostatos, nuostatoms turėtų būti skirtas atskiras teisės aktas. Ir ši pakeista direktyva turėtų padėti stiprinti mūsų efektyvaus energijos vartojimo politiką. Ir mes turime veikti labai atsakingai ir turime parodyti, kad remiame šį komisijos pasiūlymą ir jo esmę. Dėkoju, ponia Glante. Ponas Lamberts. Sumaištis įsivyravo mūsų saliai, pratesiu tą pačią linksmę kaip kolega Ulfsko Karglantė. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui, kadangi jis siekia nuseklumo ne tik mokesčių struktūroje, energetikos mokesčių struktūroje, bet apskritai energetikos politikos su klimato apsaugos mm, politika nuoseklumo. Taigi mes norėtume, kad parlamentas pritartų komisijos pasiūlymui. Šis komitetas turi tradiciją e, ginti elektros pramonę ir tą galima suprasti, bet apie kokią pramonę čia mes kalbame, apie vakarykštę pramonę, ar mes norime skatinti ateities pramonę. Ir ko gero, kartais mes daug daugiau žiūrime atgal negu į priekį. Ir ypač pranešėjo tonas labai gynybiškas, nes jisai sako, mes nežinom, kur einam, turime elgtis atsargiai Turime ginti valstybės narės, atsižvelgti į socialinį poveikį. Pasakysiu štai ką, kai kalbame apie elektros energijos, apmokės, e, apie energijos apmokestinimą, tai ši rinka ne tik nacionalinė rinka ar europinė rinka, bet tai yra ir tarp valstybinė rinka, turiu galvoje, uh, pažiūrėjau, transporto sektorių, kai e, pranešėjas siūlo, kad neturėtume atimti autonomijos iš valstybių narių, nustatant mokesčius. Suprantu, kad kai kuriuos dalykus geriausia nustatyti nacionaliniu lygmeniu, o kai, kuriuos, kai kurias taisyklės europiniu lygmeniu. Taigi mes nepritarėme tokiam grinai nacionaliniam požiūriui, kalbant apie socialinį aspektą. Taip, kai energetikos kainos kyla, tai atsiliepia piliečiam ir turime mm, tą poveikį mažinti, bet negalime spręsti visų problemų su viena priemonė, nes yra galimybė kompensuoti energetikos e, mokesčius labiausia pažeidžiamiems visuomenės sluoksniams. Kai aš, pažiūriu, žiūriu į Slovakiją ir kitus, kurios taiko vienodo mokesčio sistemas, tai nuo tokių sistemų labiausiai nukenčia socialiai pažeidžiamiausi sluoksniai. Reikia elgtis atsargiai, kad nuo tokių sistemų taikymo nenukentėtų pažeidžiamiausi sluoksniai. Taigi, aš tokias valstybės narės skatinčiau pirmiausia pritaikyti progresinius mokesčius, o tada jau sakyti, mm, o tada jau koncentruotis į energetikos produktų apmokestinimą. Aš esu ir ekonomikos komiteto, komitete atsakingas už šį klausimą. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme, kad žibalas ir krosnių kūras būtų įtrauktas į šį apmokestinimo pasiūlymą. Ir turime prisiminti, kad žibal um, aviaciniui kūrui seniau buvo uh, taikomos išlygos, nes norėjome, kad kelionės lėktuvais taptų prieinamos visiems, dabar situacija pasikeitė, galime uh, tas jau nebe problema, taigi reikia vėl įtraukti aviacinį kūrą į apmokestinimo sistemą. Kalbant apie mokesčių neutralumą, norėčiau, kad mm, čia vyktų techninės diskusijos šio klausimu. Ir turime atsižvelgti ne tik į tai, kad dizelis gali būti susijęs su E, tuo, kad mažiau CO2 išmetama, bet dizelis gali prisidėti prie kitokios taršos, e, prie taršos smulkiosiomis dalelėmis. Mm, ypač tokią taršą sukelia prastos kokybės di dizelinas. Taigi to neturėtume užmiršti. Ir šita mokesčių sistema praktiškai e, labiau siekia apmokestinti dizeliną, e, tuo padarydama Europą dar labiau priklausoma nuo importo. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra, kad paskutinis apmokestinimo paketas ir jo įgyvendinimas užtruko penkerius metus, tai noriu pasakyti, kad mes dabar lėtiname situaciją ir iš tiesų toli gražu negeriausia elgiamės, turėdami galvoje tai, kas dabar vyksta. Šis parlamentas nuorat pareiškia norą, kad nori e, dirbti sparčiai, ir duodamas gerus rezultatus, taigi ir su šia direktyva turėtume tų įsipareigojimų nepamiršti. Dėkui. Norėčiau pasakyti, kad e, labai nusekliai dirbant nebūtinai bus vėluojama. Reikia atsiminti, kad e, nebūtinai bus vėluojama stengiant išsiaiškinti visus svarbus klausimus ir niuansus. Pone. Polega Tikau. Ačiū pirmininkė. Trumpai norėčiau pakalbėti apie kainą skaičiuojamas pagal CO2 taršalų tonos, toną. Ten yra pateikta priedė atitinkama nuoroda. Aš žinau, kad tas ETS pakete buvo pateikiami ir kiti skaičiai, buvo nurodoma 33 eurai, 13 eurų, kitokios sumos. Aš nežinau, iš kur tos sumos atsiranda, kodėl čia kalbama būtent apie 20 eurų už CO2 toną. Dėl oro transporto, turint omenyje ETS. Et, et TC direktyvą. Yra numatyta, kad ir oro transportas bus įtrauktas į prekybos taršos leidimai sistemą ir tai reiškia, kad papildomai bus apmokestinamas ir aviacinis kūras. O dabar, kai kalbama. Temporar, dina... Jei kalbama apie ETC paketų siūlymus, tai reikėtų turėti omenyje ir oro transportą. Ir kitas dalykas. Kaina, kurią turės mokėti galutinis vartotojas. Aš turiu omenyje pirmiausia tuos individualius vartotojus. Reikėtų užtikrinti kad visi žmonės visoje ES už padorę kainą galėtų šildyti savo būtus. Tai labai svarbu. Aš kalbėsiu Langen vardu. Dėl minimalaus apmokestinimo struktūros. Aš bijau, kad gali atsirasti konkurencingumo iškraipimų ir, pavyzdžiui, apmokestinant skirtingai dizelį būtų galima, būtų palies tą rinką, kuri sudaro beveik 30 procentų. Kita vertus, ES neturėtų numatyti griežtesnių nuostatų e, dėl e, CO2 apmokestinimo negu kitos valstybės ypač dizeliniams e, varikliams ir neturėtų jų apmokestinti didesnė, didesnių mokesčių. Be to reikėtų pagalvoti apie naujas dizelių, didelių variklių technologijas. Be to reikėtų atsižvelgti ir į proporcingumo principą ir todėl reikėtų šitą proporciją stengtis išlaikyti. Mes pasakome priešios komisijos pasiūlymą ir manome, kad parlamentas turėtų pasiūsti tinkamą signalą finansų ministrams atmesti šį pasiūlymą. Pone Jordan Sizin. Romana Jordan Sizin. Predsednik, um, Zysami. Pone pirmininkė, aš visuomet buvau už tai, kad mes aiškiai apibrėžtume savo tikslus ir paskui laikytumėmės tų tikslų uh, horizontaliame ligmenyje, kad jie atsispindėtų visose mūsų nagrinėjimuose dokumentuose. Ir taip pat ir šiame dokumente aš matau daug teigiamų dalykų. mes čia kalbame apie vieną svarbų savo tikslą, labai yra svarbu atsižvelgti į aplinkosauginius klausimus ir sėti juos su mokesčių politika, tačiau iki šiol mes nelabai daug nagrinėjome mokesčių politiką šiame komitete, todėl mums reikia daugiau informacijos, kokios būtų pasiekmes šito pakeitimo. Nenorėčiau, kad E, pernelik ilgai užtruktų visas procesas. Tačiau norėčiau, kad mes gautume pakankamai informacijos, kad galėtume priimti sprendimą, kad suprastume, kur mes dabar esame ir kur einame ir kokias pasiekmes turės e, šio teisės akto keitimas kol kas mes e, gavome tik dalinę informaciją, man trūksta duomenų apie tai, kaip turėtų veikti visa sistema. Yra prekybos apvertiniais taršos leidimai sistema, e, kolegos čia minėjo aviaciją. O kaip turėtų veikti visa sistema, kaip, kaip turėtų atrodyti sinergijos sąveika tarp atskirų sistemų, e, tai šiame dokumente neatsispindi. Todėl aš norėčiau paklausti, norėčiau žinoti, kok, kaip viena sistema įtakos kitą, kodėl mums reikia ir vienos sistemos, ir kitos, taigi reiktų daugiau informacijos šią prasme. O šiaip norėčiau pasakyti, kad pranešėjas teisus, tai turės e, tam tikros įtakos, pavyzdžiui, dujų kainos kilimui. Anksčiau mes kalbėjome apie 3 milijardus eurų, kurie iš ES biudžeto turėtų būti skirti dujų sektoriui. Tai reiškia, kad mes iš vienos pusės tarsi imame lėšas, iš kitos pusės jas duodame. Bet kokiu atveju man trūksta informacijos apie sąveiką tarp atskirų priemonių. Dėkoju. Pone Kovač, ar norėtumėte dar kažką pasakyti, ar galime baigti diskusiją šią temą? Ne, dėkoju. Manau, kad galime baigti diskusijas. Aš tiesiog atitinkamai pateiksiu e, tekstą, atsižvelgdamas jūsų pastabas. Dėkoju, sako pirmininkas, taigi baigėme diskusiją šiuo klausimu ir norėčiau paminėti, kad e, lapkričio 9 diena 12 valanda yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Na, o dabar skelbiu kitą darbo tvarkės punktą, tai yra energijos vartojimo efektyvumas ir atitinkamų direktyvų panaikinimas, apie tai jau esame diskutavę. Kas nors prašau, registruokite norinčius kalbėti. Turime laiko iki pusės. 12, kadangi matau, nori daug kas pasisakyti, norėčiau visų paprašyti kalbėti labai trumpai, nes kitai bus uh, neįmanoma išklausyti visų. Taigi labai svarbu, kad visi kalbėtumėte trumpai. Aš jau minėjau, e, kad pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 7 diena 12 val. nakties mes dar turėtume pasvarstyti, ką daryti su komisijos atsakymais, kuriuos gavome vakar, nes juos taip pat turime išnagrinėti. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Turmes. Kalbėsiu labai trumpai, pasakysiu tokius esminius dalykus, Ir jeigu jūs man pabaigoje diskusijos galėtumėte suteikti daugiau laiko, tai aš tada sureaguočiau tai, ką pasakys kolegos. O dabar kalbėsiu labai trumpai. Čia mes kalbame apie klimato politiką, apie ekonomiką ir mes e, kalbame apie atitinkamas e, lėšas, kurios padėtų gerinti situaciją e, siekti pridėtinės vertės, kurti darbo vietas. Jeigu mes nenorime tokios sistemos, kad per artimiausius du dešimtmečius, kai modernizuosime elektros sistemą, mums reiktų kalbėti taip pat ir apie elektros naudojimo efektyvumą, kad būtų kad reiktų mažiau jėgainių, kad reiktų mažiau e, laidų tinklų. Esminė mūsų problema yra tai, kaip mes tas lėšas, tas investicijas e, galėtume, pas, kaip jas galėtume užtikrinti trumpoje perspektyvoje ir taip pat ilgalaikėje perspektyvoje. Ir aš todėl dokumente skyriau atskirą skyrių. E, sąveikom su regionų ir sanglaudos politika. Ir taip pat norėjau pakalbėti apie projektinės obligacijas, kodėl, pavyzdžiui, jų nebūtų galima panaudoti efektyviam elektros e, vartojimui arba kodėl nebūtų galima panaudoti lėšų iš e, CO2 e, prekybos mes taip pat turime kalbėti ne tik apie viešojo sektoriaus e, pastatus, bet apskritai apie visus pastatus reikia numatyti veiksmų planą iki 2050 metų. Taip pat yra labai svarbu pažvelgti į JAV padėti e, situaciją, kur e, tas energijos vartojimo efektyvumas, pavyzdžiui, gali sumažinti ri, e, kainas rinkoje. Todėl yra labai svarbu atitinkamai įtraukti vartotoją. Taip pat aš atkreipiau dėmesį į tam tikrus trūkumus komisijos tekste ir juos ištaisiau. Taigi tiek, ačiū. Gut, danke sehr. Ich brauche jetzt die Liste. Dėkuoju, sąrašo ko gero neskelbsiu, jis labai ilgas. Vis dėlto pasakysiu. Šešėlinis pranešėjas ir po to atstovai. Kolega Piper. Ja, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. Šita direktyva yra labai svarbus žingsnis siekiant taupyti energiją ir padės sumažinti mūsų energetikos e, priklausomybę, padės gerinti aplinką ir taip pat padės e, e, siekti didesnio efektyvumo. Šitie pakeitimų siūlymai yra labai inovatyvūs. Aš manau, kad su EPP dėl kai kurių pasiūlymų galėsime ir susitarti. Turmes pranešime yra siūloma nevertinti visų valstybių e, vienodai. Čia yra siūloma tiesiog keistis patirtimi, keistis savo e, turimais ištekliais ir taip toliau. Tačiau vis dėlto direktyva taptų geresnė, jeigu komisija sus, būtų sutelkusi dėmesį į pagrindinės sąlygas. Visur yra kalbama apie europinį požiūrį, nors kai kurie dalykai būtų veiksmingiau sprendžiami nacionaliniu lygmeniu. Labai svarbu, kad būtų pateikiamas apskritai energetikos efektyvumo apibrėžimas. Tai yra energijos taupimas, taigi nieko ko gero. O šiaip kolegos pranešime yra siūloma atsisakyti e, dviejų pakopų mm, e, mm, išplėsti tą pranešimų ataskaitų e, prievolę, taip pat atsakyti abipusiškumo ir taip toliau. Tačiau visi šitie sugriežtinti e, reikalavimai, pasiūlymai velčia, velčia mane e, abejoti. Bet to, kad dann kann es in den Mitgliedstaaten auch auf. Pero ko, ger, e, ko generavimo pasiūlymas man taip pat kelia daug abejonių, Mes manome, kad valstybės turėtų turėti naudos iš ko generavimo ir čia nereikėtų numatyti jokių išimčių arba išlygų. Todėl kolegos pateikimi argumentai kartais yra pakankamai keisti ir nepriimtini. Nežinia, ar pavyks susitarti dėl konkrečių straipsnių. Tomas labai aiškiai pristatė finansavimo priemonę, kuri, mano manimu, yra pakankamai silpnai suformuluota, kadangi e, remiasi šeštuoju straipsniu, tai yra atitinkamis išlygomis ir be to yra kalbama apie projektinius e, struktūrfonds, struktūrfonds. obligacijas, kurios, mano manimu, čia ne visada bus naudingos, bet to 50 procentų finansavimas, bent jau mano regione, galvočiau, turėtų būti priimtinas. Be to, kalbama apie kreditus iš Europos investicijų banko, visi puikiai žinome, kaip sunku gauti tuos kreditus, taip pat yra kalbama apie nacionalinius išteklius, tačiau puikiai žinome, kokie, kokia yra nacionalinių biudžetų padėtis. Mes turėtume, ko gero, e, tinkamas, veiksmingas priemonės iš valstybių narių pasitelkti pagalbon, tačiau nereikėtų ES mastu kalbėti, kaip reikėtų tas priemonės naudoti. Dėl to dviejų etapų principo mūsų manimų reikia papildomai laiko, tuo labiau, kad eko dizaino direktyvą reikės artimiausių įgyvendinti, bet to įsipareigojimai taupyti energiją neturėtų stabdyti ekonomikos augimo. Valstybės dabar patekusios į recesiją turėtų turėti galimybę tam tikrų momentų vėl pradėti sparčiai vystytis ir todėl mes turite pateikti labai aiškus energijos vardojimo efektyvumo rodiklius, kad būtų atsižvelgiama ir į indėlį bendram soci, socialiniam produktų. Mes, ko gero, turėtume ne tik tai siekti padidinti to 380 tonų tikslo. Aš manau, reikėtų nurodyti kelią, kuriuo eiti, kad būtų galima e, pasiekti šį tikslą. Yra įvairiausių galimybių, yra viskiausių kelių, todėl mes turėtume būtent tas galimybės aptarti. Žinoma, šitas sektorius, e, pastatų sektorius turėtų būti pavyzdys, tačiau nežinia, ar galima nurodyti, jog 3 procentus kasmet būtina e, sanuoti pastatų. Aš manau, kad vietos savivalda žino puikiai pati, kada ir kiek reikia ir galima sanuoti. Mes savo žemėje paskaičiavome sanavimo kaštus ir supratome, kad tie kaštai bus didesni negu investicijos į transporto infrastruktūrą ir į naują statybą mūsų regiono mastu. Taigi šitie 3 procentai atrodo negali būti pasiekiami tiesiog per siekiant e, energijos e, efektyvumo. Ir šeštasis straipsnis - įsipareigojimai sutaupyti pusę pro, pusantro procento apyvartos. Ar tikrai mes rimtai siūlome, ar mes nestumėme iš rinkų mūsų uh, amatininkų, jau yra susikūrusios veikiančios rinkos infrastruktūros ir mes jas tiesiog siekiame sužlugdyti tokiais pasiūlymais. Galbūt valstybės narės pačios galėtų turėti laisvę ir galimybę siekti to didžiulio 20 procentų taupimo tikslo. Mažiau biurokratijos, ko gero, leis pasiekti to tikslo greičiau. Tas pas pasakytina ir apie aštuntąjį straipsnį, taip pat vidaus rinkos paketą, taip vadinamas roll-out priemonės. Aš manau, trečiajame vidaus rinkos pakete yra tinkamos nuostatos ir jas reikėtų suderinti su šia direktyva, atsižvelgiant į valstybių narių interesus. Dešimtasis straipsnis. Äh, die Anreize, die der Kollege Turmes gibt im Bereich Wärmespeicherung. Tai yra äh, energijos äh, akumuliavimas Aš manau, kad vėl reikėtų nesigviešti į valstybių narių interesus, į jų planavimo e, priemonės, tuo labiau, kad reikia atsižvelgti į ekonominį efektyv, efektyvumą. Vokietijoje yra maždaug 250 tūkstančių projektų šioje srityje, kuriuos reikės įgyvendinti. Ir mes turime matyti tą bendrame kontekste. Bet to reikėtų pagalvoti ir apie labai e, intensyviai dirbančias elektrinės. Yra labai daug dalykų, kuriuos reikėtų išsamei aptarti. Apibendrinant, energetijos vartojimo efektyvumas yra geras, gera priemonė pasiekti mūsų taupimo tikslų, tačiau reikėtų kito energijos vartojimo efektyvumo apibrėžimo, kad nebūtų stabdomas ekonomikos augimas valstybėse narėse. Dviejų pakopų požiūris turėtų išlikti, tačiau reikėtų numatyti atitinkamas priemonės, kurios leistų įvertinti pažangą taip pat nacionalinius ypatumus ir trečia, valstybėms narėms reikia suteikti daugiau laisvių įgyvendinant energijos vartojimo tikslus. 3 procentų renovacijos kvota yra per didelis tikslas. Ir be to, diskutuojant apie šią direktyvą, reikėtų galvoti apie ekonomiką, tačiau energijos efektyvumas yra naudingas, kai jis iš tikrųjų pasiteisina. Dėkuoju toliau, ponė Hercog. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinė pranešėja, ponė Thompson, negalėjo šiandien atvykti. Jis paprašė, kad aš perdočiau jos žodžius. Jis sako, kad turime skirti visas pastangas, kad parlamentas tarybai pateiktų stiprų signalą E, tai yra stiprią viziją susijusią su efektyviai energiją naudojančia Europa. Tai nėra klausimas taip ar ne, tai yra šios dienos, tai yra klausimas, ar mes liekame šioje dienoje, ar žengėme į ateitį. Energetikos išteklių vis mažėja, jų poreikis vis didesnis ir energetikos kaina gamybos kaštuose sudaro vis didesnę dalį. Jeigu pasižiūrėtume į, kain, į naftos kaino pokyčius per paskutiniuosius dešimt metų, pamatytume, kad naftos kaina e, lemia ir gamybos mažėjimą. Tie kas efektyviai naudoja energetiką, išliks ateities ekonominėme gyvenime. Efektyvus energijos naudojimas tai yra ir naujų darbo vietų kūrimas, ir mažinimas priklausomybės nuo importo, ir Europos tapimo mažiau priklausoma nuo importuotų nuo importuotos energijos ir aišku Europos ekonomikos apsauga ir anglės pėtsako mažinimas. Mūsų ekonomika turi išlikti tvari ir turime dėti visas pastangas, kad tai būtų. Ir mes tikime, kad reikia nusistatyti siektinus tikslus energetikos efektyvumo srityje, kurie būtų privalomi. Turime taip pat suprasti, kad energetikos politika neturėtų pakengti gyventojams. Energetinis skurdas yra labai svarbus aspektas ir jis turėtų, e, jam turėtų būti skirtas dėmesys energijos efektyvumo, efektyvios energetikos naudojimo direktyvoje. Šeštame ir dvyliktame straipsnėje yra, šešto ir dvylikto straipsnio nuostatos turėtų būti e, stipriau suformuluotos. Taigi prisidedu prie visų mūsų siekio e, sustiprinti energijos vartojimo efektyvumą. Dėkoju kolega Rodė. So. E, aš taip pat uh, pakeičiu kolegą, kalbu vietoj kolegės, Fionos Hall. Galbūt visi čia mes pakaitiniai kalbėtojai turėtume vienytis ir gėdoti bendras dainas. Pone Turmes, sveikiname jūs su šiuo pranešimu, nes jis yra labai svarbus, kadangi efektyvus energetikos mm, vartojimas gali prisidėti prie ekonomikos augimo, prie darbo vietų kūrimo, prie energetinio saugumo užtikrinimo ir galiausia prie taupimo lėšų. E, aiškus privalomi tikslai visuomet duoda aiškius rezultatus, nes Mm, pramonė tada žino, kur investuoti. Nacionaliniai efektyvesnio energijos naudojimo planai yra labai svarbus, tai taip pat atspindi ir subsidiarumo principą ir suteikia valstybėm narėm lankstumą, jos gali taupyti energiją priklausomai nuo nacionalinės situacijos sveikiname pranešėjo sieki, e, kad prioritetas turėtų būti skirtas viešiesiam pastatam, kurie nėra tinkamai energetiškai izoliuoti. Ir aišku, kad tas siekis turėtų atsispindėti ir teisės aktuose. Kalbant apie geresnę pastatų, e, apie geresnį pastatų energetinį efektyvumą ir 3 procentai, kurie numatyti ketvirtajame straipsnėje, mūsų nuomonė yra labai svarbi nuostata ir taip pat suteiks atitinkamo lankstumo valstybėm narėm, sprendžiant, kaip jos efektyviausiai galės sumažinti, padidinti pastatų energetinį efektyvumą. Kalbant apie šeštąjį straipsnį, Reikia išlaikyti pusantro procento tikslą, bet valstybėm narėm turi būti suteikta daugiau lankstumo ir galimybės spręsti, kaip e, jos tą galėtų pasiekti. Pranešėjas pateikė neblogų aštunto straipsnio pasiūlymų dėl sąskaitų išrašymo ir matavimo prietaisų, nes vartotojams labai svarbu gauti tikslę informaciją, kiek energijos jie suvartoja ir kur galėtų sutaupyti. Ir sąskaita mm, yra vienas dalykas, o e, sutaupimo, o informacija apie sutaupimą yra kitas dalykas, yra bu, jie yra svarbus. E, tiekimas E, turi taip pat atsižvelgti ir į poreikį. Sveikiname, kad 12 straipsnėje e, pranešėjas pasiūlė į tai, kad poreikis turi reaguoti į poreikis energetikai turėtų prisitaikyti prie e, esamos tiekimo situacijos tiek Fiona Hall galėtų pasakyti. Dėkoju kolega Karin. Gerbiamas pirmininkė, remiantis mūsų komiteto tradicijomis, aš esu šiandien ponė Vicky Ford. Deja, ji negali dalyvauti šiame posėdėje ir aš dabar perskaitysiu jos vardu, e, jos vardu, jos nuomonę. Pirmiausia, Viki norėtų padėko, padėkoti pranešėjui už visą darbą, rengiant pranešimą ir nors pritardama direktyvos bendriem tikslam, Viki sako, kad būtina, kad valstybėms narėms būtų paliktas lankstumas ir veikimo laisvė. Ir e, tai energijos efektyvumo direktyvai turėtų pilnai pritarti valstybės narės ir komisija bei parlamentas. Viki pateiks pakeitimų dėl pastatų energetinio efektyvumo, nes ne, to negalima apskaičiuoti ir vertinti tik tai pagal pastatų bendrą plotą. Taip pat jinai pateiks pakeitimų penktam straipsniui, kad energetikos efektyvumas taptų e, svarbia šio straipsnio dalimi šeštasis straipsnis. Energi efektyvus energijos naudojimas nėra tik mažesnis energijos sunaudojimas ir valstybėm narėm turėtų būti numatyta galimybė parengti savo efektyvaus energijos vartojimo planus, e, kurie atsižvelgtų į realią situaciją. Viki nepritarė tam, kad iš direktyvos dešimtojo straipsnio pranešėjas išbraukė mm, išimtis, nuostatas dėl išimčių. Ir čia taip pat turime numatyti lankstumą. Ir galiausia, Viki pasiūlys nemažai pakeitimų šiam pranešimo tekstui ir tikisi, kad pavyks susitarti dėl kompromisų su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, siekiant didesnio energijos efektyvumo Europoje, mokantis iš gerosios praktikos. Dėkui kolegos kad išklausėt mane kaip Viki, o dabar aš vėl grįžtu į savo asmenį ir esu karimas. Dėkoju, ponia Karin. Norėčiau pasiūlyti, jeigu ateityje ir atei, toliau taip vyks, tai man, mums užteks pasi, pasi, pasikeisti laiškais, nebereiks nei susitikti. E, tiesiog šešėliniai pranešėjai galės e, pasikeisti laiškais ir juose e, išsakyti savo argumentus. Na, o dabar turėtume pasistumėti toliau. Dabar ponas Vidal Kvadras. Sí, gracias, señor presidente. Well... Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu savo vardu. Aš esu kvadras. Šiandien pirmą kartą keičiamės nuomonėmis dėl šio pranešimo. Todėl aš kalbėsiu tik tai apie kai kuriuos svarbiausius dalykus, kadangi pati direktyva pasako, kad tema yra labai svarbi. Jau vienas ponas Turmes pateikė 119 pasiūlymų, taigi mes turime šiek tiek apsiriboti. Ta koncepcija, kuria vadovaujasi direktyva, turi apriepti labai aiškius principus ir kriterijus. Mano manimu yra mąstoma dviem prieštaringom kryptimis. Viena siūloma taupyti energiją, siekti absoliučių taupimo tikslų, suvartojimo tikslų. Ir kita kryptis siūloma gerinti energetikos efektyvumą energijos efektyvumą. Tai reiškia tiesiog padidinti energijos vartojamos energijos veiksmingumą. Labai svarbu, kad tas efektyvumas būtų aukštesnio lygio, tai yra, kad mes galime daugiau nuveikti, naudodami tiek pat energijos kiekio. Jeigu mes apskritai mažintume suvartojimą, tai ko gero mažiau suvartotume, bet efektyvumas nebūtų didesnis. Be to, yra siūloma atsižvelgti į ekonomikos augimą, į gerovės didinimą, darbo vietų skūrimą, todėl mūsų pastangos turėtų būti nukreiptos į energijos veiksmingą sunaudojimą. Ir tuomet išspręsime visus kitus papildomus klausimus. Aš manau, tai yra pagrindinė prielaida, yra mūsų statomo pastato pamatas. Šeštajame straipsnėje. Čia yra siūloma nustatomos tam tikros nuostatos dėl energijos suvartojimo mažinimo privalomos nuostatos. Tačiau čia kalbam apie priemonės, kurias tiesiog, kuriams pritars komisija. Aš čia įžiūriu tam tikrą asimetriją. Manyčiau, viską reikia daryti vienu metu. Tai yra pirmiausia taupyti energiją ir taip pat numatyti alternatyves priemonės, kurios leistų taupyti energiją be kokio nors papildomo komisijos leidimo. Galbūt po to komisija galėtų išsiaiškinti, ar valstybės narės laikėsi atitinkamų įpareigojimų. Aš nemanau, kad reikėtų numatyti diskriminuojančias priemonės vienam ar kitam keliui, kadangi abu keliai veda į tą patį tikslą. Tai yra didinti energijos efektyvumą. Hidroakumuliacijos elektrinės. Tai yra šilumos ir eh, forma de, de su modelo productivo, porque de esta... Tas ko generavimas, ko gero, galėtų padėti sutaupyti išteklius ir pasiekti didesnio efektyvumo. Tiesiog mums reikėtų išplėsti mūsų galimybių ribes. Aš manau, kad vėsinimas ir šiluma gali kartu papildyti, kaip procesai vienas kitą ir tokie procesai yra taikomi ne tik tai Šiaurinėje Europoje, bet ir Pietų Europoje. Ir todėl tos technologijos gali kartais būti naudingos, kartais nebūtinai, todėl labai svarbu įsigilinti į e, tą šilumos poveikį ir į kitus faktorius. Taip pat reikia galvoti ir apie kitus dalykus, apie e, papildomus tinklus ir visa kita. Tačiau jeigu tai būtų tai vienintelis faktorius, vienintelis tikslas, kurio mes siektume, aš manyčiau, kad mes tiesiog patektume į aklygatvį. Kitas e, to ko akumuliavimo sujungimas su kitais energijos šaltiniais. Svarbu, kad būtų vis labiau naudojamasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Jau kai kurios e, įmonės dirba visą parą o naudojantis saulės energiją ar kitais atsinaujinančiais šaltiniais negalėtume užsitikrinti energijos visai parai. Todėl taip pat reikia lankščiai vertinti tokius siūlymus. Ir kartais atsinaujinantis energijos šaltiniai tiesiog netinka uh, pastoviajam naudojimui tam tikrose pramonės šakose tokie bendri pasiūlymai gali nuvesti mus į klystkelius. Tai mano bendro pobūdžio pastabos, jų bus e, daugybė ateityje, kadangi šiandien keičiamės nuomomis pirmąjį kartą. Kolegos jau užsakė labai daug e, svarių argumentų. Mes žinome, kad pranešėjas yra lankstus ir pasirengęs atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Manyčiau, kad mums pavyks surasti bendrą vardiklį. Kolega Provera, aš tiesiog nepastebėjau, kad jis yra šešėlinis pranešėjas. Graciare. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Turmesui visų pirma už tai, kad jis yra pasirengęs visų mūsų išklausyti, nes tikrai tai yra jau retas reiškinys, kad kažkas taip įdėmiai ruošiasi klausyti. Norėčiau išsakyti savo pastabas. Mes pritarėme e, tikslams šios direktyvos, tačiau, kad galėtume pasiekti šitų tikslų, reikia, kad jie būtų įgyv... įgyvendintini, kad juos būtų įmanoma įgyvendinti. Pirmasis dalykas - reikia atkreipti dėmesį į didelius skirtumus, kurie vyrauja Europoje. Ir čia aš kalbu ne tik apie klimatą klimatinius, geografinius skirtumus, netgi finansiniai ir socialiniai skirtumai valstybėse narėse yra labai svarbus, e, taip pat ir kultūriniai skirtumai. Ir į visus šiuos skirtumus reiktų atsižvelgti. Jeigu pasižiūrėtume, kokia situacija yra šiaurės šalise, kokie ten yra esminiai požymiai, tai tuomet matytume, kad yra tikrai didžiulis skirtumas tarp Europos šiaurės ir pietų. Kad visoje Europoje siekiama E, energijos kogeneravimo, hidro ir šilumos energijos e, kogeneravimo, tai yra geras tikslas, tačiau čia reikia vėlgi atsižvelgti į nacionalinės, e, įvairius nacionalinius ypatumus. Taip pat norėčiau pasveikinti faktą, kad bus parengta direktyva, kuri nustatys privalomus tikslus valstybėms narėms Tačiau kita vertus suteiks ir tam tikro lankstumo valstybėms narėms, kad jos galėtų pačios nuspręsti, kokie, kokios būtų tinkamiausios priemonės siekti tų tikslų. Yra įvairių priemonių, kurios yra įgyvendinamos ES, tačiau yra e, tokių valstybių narių, kurios dėje padarė ne viską, ką galėjo padaryti. Kalbant apie viešuosius pastatus, e, reikia svarstyti, kaip galima siekti E, administracinio tvarumo ir finansinio tvarumo siekiant įgyventi tą 3 procentų tikslą. Taip pat reikia atsižvelgti į istorinį ir kultūrinį valstybių narių palikimą ir galbūt į tą palikimą, į tokio paveldo pastatus reiktų žiūrėti atskirai, kažkaip taikyti jiems kitas nuostatas. Taip pat šiuo metu vyrauja įvairūs finansiniai sunkumai valstybėse narėse ir jeigu yra kažkokie, kažkokios administracinės nuostatos, pagal kurias e, tam tikri regionai ar miestai negali išleisti lėšų, taip kaip turėtų išleisti, tai tuomet reikia atsižvelgti į tai, kad reikia atsižvelgti į to būtent tos kultūrinio paveldo pastatus, kad jiems taip pat galbūt jie trukdo tikslingai panaudoti tas lėšas. Taigi mes turime koncentruotis į, labiau į efektyvų energetinį energetikos naudojimą negu į energijos taupimą. Efektyvus naudojimas padėtų užkirsti kelią per nelik ambicingų tikslų įgyvenimui, kurie būtų kliūtis ekonomikai. Aš pilnai pritariu pranešėjui dėl finansinių priemonių dėl tokių finansinių priemonių, kurios būtų tinkamos skatinti energijos vartojimo efektyvumą, nes be jų viskas liktų tik grina teorija. Šita direktyva, to įbaigsiu, ponė pirmininkė, yra puikia galimybė pa skatinti pramonės įmonės, skatinti mokslinius tyrimus ir kurti naujas darbo vietas ir taip pat skatinti ekonomikos augimą. E, baigdamas norėčiau pasakyti, kad man atrodo labai svarbu šviesti, informuoti piliečius apie tai, kas šiuo metu vyksta ir tai yra vienas iš pagrindinių mūsų politinių tikslų, nes šviesdami, informuodami piliečius mes galėsime e, juos įtikinti, kad jie tinkamai, efektyviai vartotų energiją ir tokiu būdu galėtume pasiekti ekologinio mąstymo. Taigi aš pritariu ponui Turmes. E, Dėkoju ponui Provera, toliau ponas Bent. Thanks. Dėkui. Pone pirmininkė, keletas komentarų kalbėsiu olandiškai. Daug temų jau buvo paliesta, keletą aspektų dar norėčiau paliesti. Pirmiausia, pastatų plotas, grindų plotas, tai nėra geriausias kriterijus, kalbant apie pastatų energetinį efektyvumą. Reiktų pasižiūrėti apskritai, kiek pastatas sunaudoja energijos, o ne tik koks jo mm, grindų plotas. Viešieji pirkimai. Turėtume neužmiršti, kad pigiausias tiekėjas, paslaugų tiekėjas nebūtinai yra pats energetiškai efektyviausias ir tą turėtume turėti galvoje kai keisime komisijos pasiūlymą. Trečias dalykas - anglies nutekėjimo rizika irgi yra labai svarbus faktorius ir aišku reikia sieti, siekti jį mažinti, nes jis turi nemažą įtaką ir pramoniai, bet šis pasiūlymas taip pat, manyčiau, turės įtaką tos pramonės šakoms, kurios generuoja daug CO2. Ir no, norėtume, kad būtų irgi atsižvelgta į to pasiūlymo įtaką m, mm, tai, toms pramonės sritims, kuriuose e, išmetama labai daug CO2 ir neužmiršti CO2 nutekėjimo rizikos. Galiausia, ponė pirmininkė, norėčiau, kad būtų sutarta, bendrai sutarta, kokios, kaip turėtų atrodyti sąskaitos už sunaudotą energiją. Jos turėtų būti aiškesnės, Ir toje, ka, toje kainoje turėtų atsispindėti ne tik energijos kaina, bet ir m, mm, perdavimo kaina ir visos kitos sudėdamosios kainos dalis, kad vartotojai tiksliai žinotų, už ką jie moka. Taigi norėčiau, kad sąskaitos būtų labai skaidrios ir būtų privaloma jas įtraukti m, mm, tam tikrus elementus, kurie leistų vartotojui geriau orientuotis, už ką jie moka. Dėkuoju ponė Belet, o dabar ponė Kolarska Bobinska, bet dabar norėčiau pasakyti, kodėl e, suteikiau būtent šiems kolegoms e, žodį, dėl to, kad praėjusio posėdžio metu jie negavo žodžio, taigi dėl to aš jiems suteikiau žodį prieš ponę Merkis, tai yra jos pakėliau tam sąraše į viršų. Dabar ponė Kolarska Bobinska. Dėkuoju suprantu, kad tai yra mano pasisakymas iš praėjusio posėdžio. Pirmiausia, manau, kad šis, ši direktyva yra labai svarbi. Jos laukiam jau labai seniai ir jinai atsilieps ir ekonomikai, ir viešiesiam finansam, ir namų ūkiam. ir tas poveikis šiem skirtingiam sluoksniam, šiem skirtingiam, šiom skirtingom sritim bus skirtingas. Kalbant apie ekonomiką, labai svarbu yra augimas ir efektyvumas. Yra energetikos efektyvumas reiškia tam tikrus pokyčius ekonomikos plėtroje, bet situacija labai išsivyščiusiose ir netaip sparčiai besivystančiose šalise bus skirtinga. E, pavyzdžiui, jei palygintume Danijos ar Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos ekonomikas, tai aišku, kad energetinio efektyvumo siekis skirtingai atsilieps ir tų šalių ekonomikoms ir viešiesiems finansams. Taigi pritarčiau tiems, kurie sakė, kad efektyvumas, efektyvumo poreikis turėtų būti e, e, vertinamas specifiškai, o ne ben, remiantis bendrais rodikliais. Šalis, kurios vis dar vystosi, turi didesnį energijos poreikį. Aišku, kad reikia siekti, kad jų ir energetikos efektyvumas būtų didesnis, bet jų situacija yra skirtinga. Kitas aspektas - 3 procentų reikalavimas. Manyčiau, kad čia labai svarbu nubriežti daugiamečius tikslus. Ne tik vieneriem ar keliem metam, bet svarbu, kad tas tikslas būtų ilgalaikis, ilgametis. Tai yra, kad nebūtų 3 procentai vieniem metam, bet kad būtų žiūrima į ilgalaikę perspektyvą. Energetikos auditai kasmet arba kas dviejus metus tokį auditą atlikti, ką žinai, ar verta, nes per trumpas laikotarpis kartais sprendimai primami ir įgyventinami greičiau, kartais lėčiau. Skirtingose vietose sprendimų prieimimo ir įgyvendinimo greitis gali skirtis ir tai reikia atsižvelgti. Kai kurios vietos bendruomenės galbūt kai kurioms vietos bendruomenėms 3 procentai 3 procentų tikslas galbūt bus per didelis. Dabar e, daugelį valstybių mažinami, mm, mažinami biudžeto signavimai ir vietos bendrijos. Jų biudžetai yra su labai dideliu deficitu. Ir nenorime, kad tie žmonės dėl lėšų trūkumo atsidurtų gatvėje. Kitas aspektas - viešieji pirkimai. Netaip įsivyščiusiuose regionuose, kur dominuoja žemės ūkis, jei jiem bus iškeltas efektyvesnių, energetiškai efektyvesnių produktų reikalavimas, kažin ar jie sugebės tokį reikalavimą įvykdyti. Ir jei organizuojami viešieji pirkimai, tai tada vietos tiekėjų praktiškai niekas ir nepasirinks. Dar vienas dalykas. Informacinės informavimo kampanijos yra labai svarbios. Kolega, vienas iš kolegų čia kalbėjusi, tą jau minėjo, turime keisti mūsų žmonių, mūsų piliečių mąstymo e, krypti, požiūrį. Ne tik politikai turi skleisti informaciją, manau, kad platesnė europinė informacijos skleidimo kampanija turėtų būti organizuota. Ačiū pirmininkė. Šita tema yra labai svarbi. Pirmiausia, kino vardu aš kalbu. Aš mažų energijos įmonių, energijos gamintojų vardu kalbu. Tų, kurie gamina energiją savo reikmėm. Labai daug yra kalbama apie energijos efektyvumą, ypač išsivysiusiuose e, pramonės valstybėse. Bent jau mano šalyje, Niderlanduose, yra siekiama bendradarbiauti tarp energijos e, įmonių ir taip pat tarptų, kurie siekia e, didesnio energijos efektyvumo. Todėl ypač, pavyzdžiui, tie, kurie nuomojasi būstą, jie taip pat yra suinteresuoti, kad sunaudotų mažiau energijos, bet reikėtų numatyti kokią nors e, prievolę uh, E, savininkui, nuomininkui mažinti energijos kaštus. Kolega Hull pasakė labai teisingai, kad šita direktyva turėtų taip pat e, būti susijęta su e, pastatų energetinio efektyvimo direktyva ir taip pat reikėtų pasistengti, kad būtų atsižvelgiama į visus taupimo ir veiksmingumo e, kelius. Labai svarbu, kad nebūtų padaryta žalos, kurios nebus galima vėliau ištaisyti. Mes turime labai aišk, pareikalauti, kad būtų pateikiamos aiškiai suprantamos ir įskaitomos sąskaitos už energijos suvartojimą. Mes turime suteikti galimybę piliečiams patiems efektyviai naudoti energiją. Todėl reikia pateikti labai daug informacijos ir veiksmingos informacijos, ypač prieš pradedant energijos vartojimą. Dėkoju. Galilėjo paleidimas nevyks šiandien, įvyks rytoj. Aš tikiausi, kad laimėsime daugiau laiko, tačiau vis dėlto vertėja ilgiau nedirbs, tik 15 valandų minučių ilgiau negu numatyta iki pusės 12. Taigi aš dar turiu 4-5 pasisakymus, po to žodis klodų ir komisijai. Dar kartą prašau susikaupti ir kalbėti kuo trumpiau. Pone Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. priemonės skatinančios energijos vartojimo efektyvumą yra tikrai labai svarbios. Tai yra pats pigiausias metodas, kai būtų galima sutaupyti energijos. Norėčiau pakomentuoti tą 3 procentų tikslą siekiant viešųjų pastatų e, energetinio efektyvumo. 3 procentų tikslas, 3 procentai ploto yra labai griežtas reikalavimas. Aš pati buvau pastatų energetinio efektyvumo e, pranešėja ir man atrodo, kad viešasis sektorius turėtų būti pavyzdys. Aš siekčiau daugiau energetinio efektyvumo pastatų energetinio efektyvumo. Tačiau tas 3 procentų tikslas yra labai biurokratinis. Nežinau, ar, ar laikantis tokio tikslo mums pavyks pasiekti mūsų esminio tikslo didinti energetikos vartojimo efektyvumą. Mums reikia daugiau lankstumo. Valstybės narės, viešosios įstaigos turi turėti daugiau veiksmų laisvės. Jeigu mes nustatome tokį tikslą, tai tuomet mes negalime jo sieti su paviršiumi. Mes turime žiūrėti į energijos vartojimo efektyvumą iš esmės. Aš neseniai skaičiau tokį pranešimą, kuriame buvo rašoma, kad miestas ir kaimas turi skirtingus poreikius ir netgi skirtingus energijos šaltinius. Todėl yra labai svarbu, kad mes per savo pakeitimus bandytume atsižvelgti į kaimo vietovių poreikius kur taip pat reikia skatinti energijos vartojimo efektyvumą. Okay, kolega Brežina. Dėkuoju toliau kolega Brežina. Uh, you, chairman. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui kadangi energijos vartojimo efektyvumas iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas siekiant mūsų užsibrieštų tikslų. Galėčiau pasakyti, kad šiame pasiūlyme, kuris yra pateiktas, nelabai patinka e, energijos efektyvumo pateiktos e, definicijos ir apibrėžimai bet to mes ne, nelabai suprantame, kas atsitiks, jeigu neužtikrinsime siekiamo efektyvumo, tai ką tai reikš? Ar tada e, apskritai mes e, galėsime džiaugtis sutaupytą e, energiją? 1,5 procentai suvartojimo mažinimas ir 3 procentai e, papildomas efektyvumas e, izoliuojant visuomenius pastatus, manau, yra tikslas, kurio mes siekime anuo metu savo šaly, šalyje. Labai svarbu, kad būtų keičiama vartojimo elgseną, kad jie patys būtų suinteresuoti, vartotojai būtų suinteresuoti mažinti pusantro procento suvartojimą. Tačiau galvojant apie Čekijos suvartotoje perkamąją galę, reikia atsižvelgti į tai, kad jisai nebus suinteresuotas taupyti energiją, ypač jeigu bus uh, numatytos centralizuotos priemonės neskatinančios vartojimo mažinimo. Aš manau, administracinėmis priemonėmis mes nieko nepasieksime. Kitas dalykas - ekonomikos struktūra. Pramonės valstybės suvartoja visiškai kitokį kiekį energijos ir todėl mes negalime skaičiuoti nuo suvartojimo pagal bendrą vidaus produktą. Man atrodo, šitas nuostatas reikėtų iš esmės peržiūrėti, kadangi galvojant apie žalį ekonomiką nebūtų pamiršta ta ekonomika, kuri mus maitina. Dėl Kastijo. Eh, ah. Dėkui, ponė pirmininkė. Per praėjusias savaitės Buvo labai daug susitikimų, klausimų, kurios organizavo įvairios frakcijos. Ir per tuos posėdžius buvo vienas bendras aspektas, kuris štai koks. Neverta naudoti vienodų priemonių visose valstybėse narėse siekant energetinio efektyvumo, nes situacija skirtingose valstybėse narėse skiriasi priklausomai nuo įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, yra šalių, kurios yra padarė puikių pasiekimų e, energetinio efektyvumo srityje, bet jei vienos valstybės narės priemonės bandysime pritaikyti visoje Europos Sąjungoje, tik aš žin, ar turėsime iš to naudos, nes situacija tikrai labai skirtinga. Ir šios direktyvos sėkmė ir nusibrieštų tikslų pasiekimas, tai yra, kad 20 metais pavyks sutaupyti 20 procentų energijos, tai pirmiausia, ta sėkmė susijusi su tinkamu lankstumu kad kiekviena šalis turi savo tikslą, kurio turi pasiekti ir žino, kiek turi prisidėti. Tas vadinamas dalymasis našta, dalymosi našta principas. Ir tada, remiantis tam tikrais kriterijais, yra nustatoma, koks turi būti kiekvienos valstybės narės indėlis siekiant numatyto tikslo ir priemonės, kurios bus įgyvendinamos kiekvienoje konkrečioje šalyje, turi atitikti būtent to šalies situaciją, nes tik pati valstybė narė geriausiai žino, kokios priemonės labiausiai jai tiktų. Visi e, pasiūlymai, kurie yra šioje direktyvoje e, ir visa tai, ką komisija e, E, siūlo, visi tie pasiūlymai turi būti tik tai tokia indikacinio pobūdžio. Ir turime turėti galimybę ne tik valstybėm narėm nusistatyti tikslus ir numatyti priemonės, bet turime turėti ir galimybę pasižiūrėti, ar tos valstybės narės laikosi užsibrieštų tikslų. Tai yra tas, tas stebėjimas, sekimas, kaip sekasi gyventinti, turi net galbūt susijęs ir su finansiniu aspektu, ir su, sakysim, jei nepavyksta valstybei nariai m, mm, siekti užsibrieštų tikslų, e, pagalbos, teikiamų pagalbos lėšų mažinimu. Taigi, e, kiekvienos valstybės narės e, konkretus tikslai atsižvelgiant į konkrečią situaciją būtent leistų mum įgyvendinti šios direktyvos tikslus. Dėkuoju toliau kolega Karins. Uh, much, Chair, all... Dėkui, ponė pirmininkė. Labai daug jau buvo pasakyta. Norėčiau paminėti vieną aspektą. Tai yra kad energetikos taupimas nėra tas pats, kas energi... energijos taupimas nėra tas pats, kas energetikos efektyvumas. Sutaupyti galima įvairiai. Vienas iš taupimo būdų yra energijos naudojimo efektyvumas, nes, pavyzdžiui, kitas iš taupimo būdų yra tiesiog išjungti šviesą, pavyzdžiui, šiame pastate išjungti kondicionavimo sistemas. Mes, aišku, staupytume tada energijos, bet atsidurtume e, nepatagioje situacijoje. Energiją galima taupyti ir mažinant BVP. Pažiūrėkime situaciją. Pavyzdžiui, mano šalyje dabar mes labai daug energijos sutaupome, bet dėja šalutinis to taupimo produktas yra nedarbas. Taigi, pas mus yra labai didelis nedarbas, to nedarbo socialiniai kaštai yra labai dideli, nes labai daug žmonių nedirba, neturi darbo o energijos taupimas per efektyvumą reiškia darbo vietų išlaikymą, reiškia dirbančius žmonės. Nežinau, ir, ir atliekant tą patį darbą, tai yra galimybė atlikti tą patį darbą sunaudojant mažiau energijos. Nežinau, pavyzdžiui, šitam pastate gal irgi galėtume kai kurias lempas išjungti. yra tam tikri skaičiai. Bet mums, kiek galima sutaupyti, kiek reiktų sutaupyti, bet mums reikia siekti naudojimo efektyvumo. Ir kad poveikis BVP tokio taupimo ir tokio efektyvumo būtų teigiamas ir kad efektyvumas būtų susijęs su ekonomikos augimu. Aš pritariu kolegoms, kad situacija įvairiose valstybėse skiriasi, vienose labai daug gyventojų, kitose mažiau, yra šalis, kurių labai atšiaurus klimatas, kitos šalis, kuriuose klimatas švelnesnis arba yra valstybių narių, kuriuose labai karštos vasaros. Jei mes čia kalbame apie 3 procentus viešųjų pastatų, o koks tų pastatų energetinis efektyvumas. Ma, didinti jų energetinį efektyvumą galima protingai ir ne, nes reikia žiūrėti ne tai, kiek izolacinių medžiagų aplink pastatus, ant, ant pastatų sienų yra sudėta, bet reikia pasižiūrėti, koks tų pastatų yra energetikos vartojimas. O jei perkame automobilį, tai turime žiūrėti, kiek benzino šimtui kilometrų jis sunaudoja ir kiek CO2, kiek gramų CO2 šimtui kilometrų išmeta. Į tai reikia orientuotis. Energijos efektyvumas irgi taip pat turėtų būti pamatuojamas panašių būdų. Tai yra, kiek energijos e, per e, BVP procentą vienam gyventojui mes galime sutaupyti. Būtent į tokius skaičius turėtume orientuotis. Aš pritariu direktyvos tikslam ir man patinka, kad siekiame efektyvumo, bet mes neturime siekti taupyti, nes tai yra kaip ir šalutinis produktas. Mes turime siekti efektyvumo, kad galėtume padaryti daugiau, sunaudodami mažiau Mūsų šalis yra taupanti, mes esam labai žalia šalis, mes trečdali energijos gauname iš atsinaujinančių šaltinių, bet jei mes pasižiūrėsime į BVP santykį su energija, susnaudojama energija, tai ta prasme mūsų šalis yra visai neefektyvi. Nes mes turime orientuotis į tai, kad turime sunaudoti mažiau, bet pagaminti daugiau. Dėkui. Kolegė Balčyt. Dėkuoju toliau kolega Balčyt. Ačiū, germas pirmininkė. <clears throat> Iš tikrųjų, mano kolega <laughs> Karnišas labai puikiai nušvietė mūsų likti tokia labai gerą situaciją Baltijos valstybėse, tačiau mes turime gana daug taip pat problemų ir turbūt didelį palikimą iš praeities, kur mūsų pastatai daugiausia reikalaujantis renovacijos, bet ne visas šitas procesas vyksta taip, kaip mes norėtumėm. Iš tikrųjų, mes Europą įsikėlėme labai ambicingą tikslą ir šiandieną buvo daug diskusijų, reikia ar nereikia daryti. Tačiau, mano supratimo, ateityje gali tapti netgi strateginiu tikslu. Todėl, kad įvairūs mokslininkai, ypatingai klimato kaitos specialistai, tikrai teikia gana tokią mm, bauginančią informaciją dėl klimato kaitos pasikeitimo ateityje. Ir matyt, mes pradėti turime iš tikrųjų kažką tai. Ir tikrai noriu pasveikinti pranešėją už labai gerai, praktiškai tą pirminį gerai subalansuotą dokumentą. Natūralu, kad visko šiandieną visas problemas įspręsti viename dokumente būtų labai sudėtinga. Todėl aš labiausiai pasisakau už tai, kas yra pateikta, kad kiekviena valstybė turėtų įpareigojančius tikslus, kad kiekviena valstybė būtų prižiūrėta ir prižiūrima, kaip tos tikslus įgyvendina Aišku, kad jinai turi teisę pasirinkti, kaip tą reikėtų padaryti, todėl kad jau buvo minėta, yra ir ekonominiai, ir klimatiniai skirtumai, ir galbūt skirtumai supratime viešųjų pirkimų procedūros. Iš tikrųjų, galbūt mes skirtingai suprantam, bet mūsų tikslas turbūt Europos parlamento, ne tik tai mūsų komiteto, bet ir viso parlamento tikslas šiek tiek pakeisti viešųjų pirkimų procedūras kad tai nebūtų pačio efektyviausio ir nebūtų pats pagrindinė priemonė atrinkti patį geriausią variantą, bet tai yra priemonė, kad tam tikrame pirkimų procese išeliminuoti žmogiškojo, žmogiškojo faktoriaus poveikį. Ir, mes, ir tai leistų sutaupyti labai daug laiko ir labai daug pinigų. Tai iš tikrųjų jau tos sistemos yra sukurtos, jos labai sunkiai skinasi kelią į mūsų realų gyvenimą ir mes žinom kodėl. Todėl tikrai e, aš pilnai palaikau, kas yra šitame, šitame dokumente ir mūsų tikrai tikslas yra siekti, kad mes pradėtumėm kurti sistemą, kurią ateityje ištisus metus tobulinsim. Ačiū labai. So, jetzt würde ich gerne noch gucken. Dabar suteiksiu žodį komisijai, paskui Tomas. Man nesvarbu, kas kalbės pirmą. Su komisija dar galėsime keistis nuomonėmis, kadangi reikės atsakyti į klausimus. Galbūt dabar komisija galėtų kalbėti kiek trumpiau, kadangi diskusijos tęsis. Kalbėsiu netrumpiau negu įprastai, ponė pirmininkė. Mes norime sutaupyti 20 procentų. Tai yra tikslas, kuris buvo septintais metais numatytas, visos institucijos tam pritarė Ir klausimas yra, ir išlaikysim tą ambicingą siekį, tam ir yra parengta ši direktyva. Mes suprantame, kad dėl e, konkrečių dalykų reikia diskutuoti ir dėl aštunto straipsnio, ir dėl šešto, aišku, mes esame pasirengę visą tai diskutuoti. Dabar buvo minima, minimi kai kurie dalykai, ponas Vidal Kvadros kalbėjo apie kogeneravimą. generavimą reikia pasakyti, kad net jei šildymo ir vėsinimo sistemos skirtingose valstybėse narėse skirtingai yra naudojamos, tai nėra sprendimas tik tai, pavyzdžiui, šaltesniem valstybėm narėm, nes modernios sistemos kai jas įsiterpia, modernios kogeneravimo sistemos, kai jas įterpiama energija iš atsinaujinančių šaltinių, mano nuomonė, gali būti labai naudinga. Vidal Kvadros minėjo šeštąjį straipsnį ir sakė, kad alternatyvos privalomiems tikslams ir kritikavo tai, kad, kad komisija tokius įsipareigojimus iš anksto tikrins. Bet mes norime pasakyti, kad turi būti aiškus tikslas, kad jis būtų privalomas ir kad būtų galima tikrinti, kaip tas tikslas įgyvendinamas. Aišku, galim tartis dėl konkrečių dalykų, bet labai svarbu, kad būtų aiškus tikslas ir tikrinama, kaip jis įgyvendinama. Dabar ekonomikos augimas. Ponui Vidal Kvadros ir Karin galiu pasakyti, kad poveikio vertinimas yra susijęs su tolesniu ekonomikos augimu ir jos stiprinimu. Tai yra poveikio vertinimas leidžia manyti, kad jei pasieksime tą, ką užsibrėžėme, tai ekonomika auks. Ir reikia rasti būdus, kaip tą augimą skatinti. Dabar buvo klausima, kaip priversti vėl bankus skolinti, kaip bankai, kaip priversti juos skolinti sprendimams siekiantiems didesnio energetinio efektyvumo. Manau, kad rasime būdų tą padaryti. Poveikio vertinime taip pat teigiama, kad 20 metais dėl sutaupimo e, bus e, sutaupyti 34 milijardai eurų. Net atmetus šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį. Buvo minima, kad yra skirtingos nacionalinės sąlygos ir kad reikia skirtingų tikslų. Kiekvienai valstybei nariai noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlyme mes būtent ir kviečiame visas valstybės narės nusistatyti nacionalinius tikslus jie išreiškiami absoliučiu energijos suvartojimu, bet mūsų pasiūlyme kiekviena valstybė narė nusibrėždama tikslus kviečiama atsižvelgti į nacionalinę situaciją. Ir tie tikslai, aišku, turi siekti 20 procentų sutaupyti. Dėl kastilo. Taigi noriu dar pasakyti, kad nereikia tikslų išreikšti pagal energetikos intensyvumą tam, kad atsižvelgtume į valstybių narių nacionalinius ypatumus. Dėl Kastilio mm, siūlo nenumatyti privalomų tikslų. Dabar valstybės narės planuoja supra, sutaupyti tik 14 procentų Jeigu nebūtų privalomų tikslų, tai tada bent jau turėtų būti privalomos priemonės, kad pavyktų tos 20 procentų staupyti. Tiek norėjau pasakyti. Klotomas. Tomas Klot, Klotomas. Aš negalėsiu aptarti visų klausimų, tiesiog apsiribosiu svarbiausiais iš jų. Norėčiau padėkoti už jūsų dalyvavimą diskusijoje. Kolegė De Castillo suformulavo dilemą, kadangi vyriausybė šiuo metu atsisako privalomų tikslų ir skatina tiesiog siūlyti kokias nors privalomas priemonės sąjungos mastu. Todėl mes pabandysime, pirmininkaujant Lenkijai, Pažiūrėsime, ar vyriausybės yra pasirengusios rimtai kalbėti apie nacionalinius tikslus. Šiandien jos nenori sutikti su šiuo siūlymu. Todėl mes turime aiškiai suprasti, išsiaiškinti, ar tie tikslai joms priimtini ar nepriimtini. Kitas dalykas, kokiais kriterijais būtų vertinamas efektyvumas Vadovaujantis BVP, ko gero, neįmanoma būtų tinkamai įvertinti pastangų, kadangi šitą todėl šitie komisijos e, e, parametrai, kuriuos siūlo komisija, galėtų būti naudingi, jeigu būtų jie E, paverčiami atitinkamais parametrais išmatuoti energijos efektyvumą. Tačiau visa tai bus susijęs su infrastruktūros planavimu, jeigu nebus pateikti konkretūs skaičiai. Nebus aišku, į kurią sritį investuoti. Energija ir jos nauda tai labai svarbus kriterijus. Tačiau kita vertus, plienas yra nelygų plienų, yra įvairiausių plieno rūšių ir todėl energijos intensyvumo kriterijus yra siūlomas kai kurių lobistinių grupių kaip kriterijus, tačiau nežinia, ar jisai yra pats geriausias parametras. Todėl Aš galbūt parengsiu trumpą dokumentą, kuriame paaiškinsiu, ką tie tikslai reiškia ir koks geriausias kelias jų pasiekti. Dėl 3 procentų taupimo tikslo visuomenėse pastatuose. Vyriausybės turi 33 metus renovuoti savo visuomenius pastatus. Tai yra iki 2047 metų yra numatytas terminas galutinai išspręsti šią problemą. Tai reiškia, kad nuo šiandien iki 49 metų tie pastatai būtų renovuoti. Aš žinoma neprieštarauju kokiu nors alternatyvių siūlymų tam e, ploto kvadratiniais metrais siūlymo, bet tikslas yra aiškus - renovuoti tuos pastatus. Dėl šeštojo straipsnio buvo daug paramos išreikšta dėl pusantro procento tikslo. Kas... Centralverband des Handwerks. I have sent them a study from UK. Dėl mažų įmonių. Jungtinėse, Jungtinėje karalystėje buvo atliktas tyrimas, kiek gali sutaupyti mažos įmonės. Mažos elektros gamybos įmonės tiesiog išvystė savo veiklą ir be to mažos bendrovės taip pat turėjo naudos iš tų, iš tų veiksmų. baigiu, baigiu porą minučių. Dėl dešimtojo straipsnio, dėl hidroakumuliacinės sistemos. Aš norėčiau, kad būtų diskutuojama apie kriterijus. Todėl aš pasiūliau Danijos modelį, pagal kurį Danijos vyriausybė nustatė kriterijus, kas yra efektyvu ir kas neefektyvu. Jeigu mes apskritai nenustatysime efektyvumo kriterijų, tiesiog tuščia žodžiausime, o būtent tai turėčiau pasakyti apie komisijos siūlomą variantą, ten kur kalbama apie energijos efektyvumą. On, on your, uh, Dėl istorinės vertės pastatų. Manyčiau, kad šešėliniai pranešėjai turėtų paraš... pateikti papildomą paaiškinimą, kad į šitą siūlymą neįeina istoriniai pastatai, tas 3 procentų senavimo tikslas. Ko gero reikėtų tiesiog aiškiau tai suformuluoti. Be to, reikėtų kalbėti apie e, tą mąstymo kultūrą, apie požiūrio pasikeitimą. Bet tu šita inteligentiškos Europos programa ir numato, kad piliečiai keistų savo požiūrį, kad būtų daugiau lėšų E, numatoma vartotojų organizacijoms, toms organizacijoms, kurios kartu su mus bendradarbiauja, siekiant taupyti energiją ir didinti jos efektyvumą. Kitą savaitę Strasbūrė aš taip pat esu pasirengęs atsakyti jums klausimus, aptarti jūsų e, e, pasiūlymus. Taigi, baigime posėdį, susitiksime lakryčio 7 vėliau, o pakeitimai iki lapkričio 7 dienos.